Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Ponios ir ponai, mėly kolegos, aš noriu pasakyti vieną dalyką iš pirmininkų konferencijos ir jos prašymų. Tai yra parlamento pirmininko prašymas atlikti tokį pataisimą dėl mūsų rekomendacijos dėl asociacijos susitarimo tarp ES ir Azerbaidžiano. Balsuojant įvyko formalios klaidos - dvi. Ir buvo pateikti pakeitimai nepritariant frakcijai ir Europos parlamento pirmininkas nebuvo informuotas e, apie tai, ar nebuvo 40 prieštaraujančių. Ir šios formalios klaidos parlamento pirmininko nuomonė yra pakankamos tam, kad tie pakeitimai būtų paskelbti negaliojančiai. Todėl aš atitinkamai pakoreguosiu ir e, protokolus, ar kas nors tam prieštarautų. Neprieštaraujate, tai taip mes ir nutarėme. Ich, äh, bevor ich zur Abstimmung komme, möchte ich einen kurzen. O dabar prie Perinant prie balsavimų, noriu dar pasakyti vieną dalyką ir noriu paklausti, ar jūs sutinkate. Pastaruoju metu mes nuolat diskutuodavome dėl ben partijų bendradarbiavimo Albanijoje. Visuomet būdavo labai sunkus tas bendradarbiavimas ir trukdydavo suteikti šiai šaliai kandidato statusą. Lapkričio mėnesį vyko dėrybos tarp vyriausybės ir kitų partijų. Aš pats kalbėjau su Albanijos Europos reikalų ministru ir atrodo, kad bendradarbiaujant su SBU, gegužės vidury bus parengta bendra pozicija. Ir kadangi gegužės 14 dieną mes ar taip ar taip būsime Briuselėje ir šios šalies vyriausybė galėtų, jos atstovai galėtų atvykti į mūsų komitetą ir pateikti mums e, savo dėrybų rezultatus. Mes labai daug metų jau užsijimame tuo taikinimu tarp partijų šioje šalyje ir manau, kad jie tikrai galėtų atvykti pas mus ir papasakoti mums viską, jeigu sutinkate tai mes parengsime atitinkamą pranešimą, kad abi pusės atvyks ir pateiks tą savo prezentaciją kartu. Jeigu sutinkate. Tai taip ir darysime. O toliau. A, ponas Siveč, prašau. Um, that, uh, the, the... Matau, kad balsavimas dėl Izraelio protokolo buvo atšauktas. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl? Taip, mūsų teisės tarnyba pateikė išvadas, teisinės išvadas ir pasakė, kad yra šiokių tokių abejonių dėl šio sustarimo išaiškinimo. Ir tai turėtų būti išaiškinta komisijos atitinkamų pareiškimų, vienašalių pareiškimų. Ir kolega komisaras Fiulė paaiškino, kad komisija gali pateikti tokį išaiškinimą, tokį, vieną, tokią vienašalę nuomonę, bet kadangi tai vyksta. Mm, komisijos viduje ir ten yra šiokių tokių problemų, tai jie grinai dėl laiko nespėja parengti tos pozicijos ir su atitinkamu pranešėju mes e, pasitarę nutarėme, kad geriau balsuoti vėliau, kai bus, pateiktas tas, kai bus pateikta ta pozicija, tada galėsim nubalsuoti teigiamai. Žodžiu, palauksime kitas keletą dienų ir kitame arba dar kitame posėdėje galėsime balsuoti ir turėsime stabilę daugumą atitinkamai pozicijai ponės Šivits. Taip, ačiū. Geriau turėti stiprią, aiškę poziciją, negu kad daug diskusijų, daug prezentacijų. Kiek suprantu, bet aš norėčiau sužinoti, kiek, kiek dienų mes maždaug turėsime laukti. Ar tai yra dienų ar mėnesių klausimas? Jeigu gerai supratau, tai yra dienų klausimas. Tai po to, kai tai bus e, susitarta intoje, tada balsuosime mes. Tai manau, mes tikrai nesuklysime, jis palaukia tiesiog komisijos dokumento. Thank you. So, point nine. Mr. Baletskis is some. Devintas klausimas. Pone Paleckė, ar jūs norit kažką pasakyti, ar viskas yra taip, kaip vakar aptarta? Tada balsuojame. Pirmasis pakeitimo pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė. Dar kartą, kas už trečiąjį pakeitimą?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 Aber dafür, dass der Herr Sarjus-Wolski heute schon um 34. Matau, kad ponas Sarjus Volski išvyko šiandien anksti ryte į Luksemburgą ir jam už tai tokia bausmė. Kitas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, man atrodo, taip pat kaip ir trečiojo pakeitimo klausimo, atmesta. Bet Reikėtų patikrinti, to pageidauja ponia Vaidėrė. Jei antra raudona kortelė. Baigėme balsuoti. Atmesta. Kažkas pametė savo balsavimo kortelę. Kompromis 1. Wer ist dafür? Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antrasis, kas už, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis pakeitimo pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 15 kas už, prieš susilaikė priimta. 16 kas už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė priimta. 20 kas už, prieš susilaikė priimta. 21 kas už, prieš susilaikė priimta. 22 kas už, prieš susilaikė priimta. 23 kas už, prieš, susilaikė priimta. 24 už, prieš, susilaikė priimta. 25 kas už, prieš, susilaikė priimta. 26 kas už, prieš, susilaikė priimta. 27 kas už, prieš, susilaikė priimta. 28 kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas. Dvi dalys be žodžių partnership ir cooperation, kas už, prieš priimta. Ir su tais žodžiais partnerystė ir bendradarbiavimas, kas už, prieš susilaikė irgi priimta. 31. Kas už, prieš. Trisdešimt trečias. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 34. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 35. Už? Prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 38. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 39. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 40. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Žodinis pakeitimo pasiūlymas. Kolega Landsbergis. Yeah. Now I've understood it. Who is in favor? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Dar kartą klausiu. Kas už? Pirmasis žodinis pakeitimas. Kas prieš? Priimta. 42. Kas už? Prieš. Atmesta. 44. Kas už? Kas prieš? Priimta. Elektroninis balsavimas dėl viso nuomonės projekto. The vote is closed. 48 už, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau Valdėrė pranešimas. Ar norite ką nors pasakyti? Taip. 25 pakeitimo pasiūlymas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 26. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 28. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 29. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 30 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 7 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 dvi dalys, kas už pirmąją, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Compromise PA, what is PA? A. Ah, also co Funny writing. Labai juokingai parašyta, sako pirmininkas. Thanks for helping me. So, ComPA is who... Taip, kas už A kompromisinį pasiūlymą? Kas prieš susilaikė priimta. Toliau 36. Kas už prieš susilaikė atmesta. 37. Kas už prieš susilaikė atmesta. 9. Kas už Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 41. Dešimtas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 41. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Only the part on Article 7.4 is put to the vote. It was divided into two, this yeah. amendment. Toliau balsuojame dėl pirmosios dalies kito pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 45. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 46. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Po 47. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 11 tik dėl 9.1 straipsnio. Kas už? Atmesta, kadangi 48 buvo priimtas, sako pirmininkas. Eleven concerns several paragraphs of the article. And some Are you sure? Yeah, yeah, yeah. Here they said that this article 9 plus 1 can be voted too. Tai 9.1 taip pat galime balsuoti. Ne, 9.2, sako pirmininkas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 11. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Tai yra 9.3 punktas. Taip, ponė Gomeš pralaimėjo visus 91, 92 ir 93. 11. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 53 kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 12 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 13 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų patikrinti elektroniškai. Prašom. Ošė. The vote is closed. Baigiame balsuoti. 26 už, 23 prieš, taigi priimta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 kas už, prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu numeris 2 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 20, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas su žodiniu pakeitimu numeris 3, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kartu su žodiniu pakeitimu nulis keturi, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau balsuojame dėl viso pakeitimo paketo ir dėl papildymų nuo e, pakeitimai nuo 56 iki 68, kas, iki 78, kas už, kas prieš, susilaikė. Labai aiškus sprendimas. We have a lettering vote on the draft opinion as amendment, who is electronic vote. Toliau balsuojame elektroniškai. No, no, no. It's the, the The vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta 47 už 2 prieš vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. No, we have to vote on Sarah Ludford's report. Is she here? No, she's sick actually. But no, Andrew. Uh, Andrew? Uh, Chairman, uh, she apologizes that she is not able. Ji, ponė pirmininkė, negalėjo atvykti. Taigi, paprašė manęs atstovauti jai, bet aš neturiu ko pasakyti. Kadangi Matau, kad kalbate Saros vardu ir, ir neturite ko pasakyti. Bet perduokite jai linkėjimus, tegu kuo greičiau pasveiks. Dešimtas pakeitimas, kas už. Prieš už atmesta. 24 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta daug pakeitimų. Turime, dėl kurių galime balsuoti bendrai, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 90 už, 32 prieš. E, pirmas žodinis pakeitimas. Pirmoji dalis ir antroji dalis. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Man atrodo, kad priimta, bet nesu įstikinęs. Balsavimą baigiame. Priimta. 26 už, 22 prieš, vienas susilaikęs. Kas už antrąją šio pakeitimo dalį? Prieš, susilaikę, priimta. 37 pakeitimas už, prieš, reikėtų patikrinti. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimą baigiame. Šešiolika trisdešimt du. 38, nuo 38, 38 ir 48 kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, Priimta. 42 už, prieš, susilaikė, atmesta. 43 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas. Keturios dalys. Tai turbūt svarbus pakeitimas. Pirmoji dalis. Už, prieš, Patikrinkime. Balsavimą baigiame. 28 už 23 prieš. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko, atrodo, kad priimta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Gaila, kad mano paties frakcija nepasitikė manim. Balsavimą baigiame. Priimta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 52 už, prieš, susilaiko, atmesta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Septintas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko atmestas. Dvylikta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko atmesta. Septynioliktas už, prieš prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas, už, prieš, susilaiko, priimta. Antras, už, prieš, susilaiko, priimta. 22. O kas, kaip buvo su 24-uoju, ar balsavome dėl 24-ojo? jis buvo atmestas. Tai 22. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Trečias už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Ketvirtai. Man atrodo, kad priimta. Balsavimą baigiame. 28 už, 23 prieš. Žodinis antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl viso nuomonės projekto elektroniniu būdu.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 Priimta. 46 už. Prieš 2. Vienas susilaikęs. Sveikinu. Elmarai, gal galiu paklausti. Landsbergis. Ne visi suprato, apie kurį balsavimą buvo sakoma, kad parlamento balsavimo rezultatai buvo atšaukti. Aš ne visai gerai supratau, apie kurį balsavimą buvo kalbama. Tai buvo, man atrodo, jūsų pateiktas žodinis pakeitimas. Jūs taip manote? Taip, aš e, manau, kad e, plenarinė buvo balsama, bet pirmininkų suiga patikrino ir pasakė, kad e, buvo žodinis pakeitimas, kuriam nepritarė visos frakcijos. Ir antra, dabartinis pirmininkas turėjo atsistoti, kad paprieštarautų. Taigi buvo, tam tikros frakcijos sakė, kad negalima buvo nieko padaryti pagal darbo tvarkos taisyklės, nes jos nebuvo taikomos tuo atžvilgiu, dėl to taip ir atsitiko. Buvo dvi techninės klaidos, ir dėl to nebuvo galima priimti. Elmarai, ar tai reiškia, kad politbiuras pa, palaiko Kalnų Karabacho okupaciją? Ne, čia kalbame ne apie turinio, apie darbo tvarkos taisyklės ir jas reikia taikyti, nepriklausomai nuo to, ar patinka ar nepatinka mums sprendimas. Landsbergis. Jeigu frakcija atsistoja, tai dar nereiškia, kad, kad reikia atmesti. Pirmininkas, tai yra ir šio komiteto pozicija. Liberalų frakcija, ponas Verhofštatas atkreipė dėmesį iš šį klausimą. Aš čia nieko negaliu padaryti, nes e, darbo tvarkos taisyklės, jeigu jos nėra taikomos e, Šiuo atveju tai jos nėra taikomas. O Julant, pirmininkė, manau, kad visi buvę plenarnėje praeitą savaitę matė, kad buvo pritariama tam e, pakeitimui, kurį pasiūlė ponas Landsbergis. Pirmininkas, gal ir tiesa, bet reikia laikytis darbo tvarkos taisyklių. Jeigu jos nėra taikomos tam tikrais atvejais, tai jos ir nėra taikomos. E, tai yra visiška, e, na, darbo tvarkos taisyklės, jas reikia gerbti. Ir e, negalima tų darbo tvarkos taisyklių ignoruoti. Dėkuoju, pirmininkė. Parlamentas, tos dvi, du pranešimai, apie kuriuos reikės kalbėti, e, E, ir prieštarauja vienas kitam. Parlamentas siūstų tarsi du skirtingus signalus ir tai būtų absurdiška. Todėl mano frakcija atsistojo. Mes e, manome, kad ELP. Aš manau, kad pono Landsbergį turime pasakyti, kad visiškai nėra prasmės paskutinę minutę tokius pakeitimus teikti. Mes neprieštaravome šiam pakeitimui, bet būtume prieštaravę, jeigu būtume supratę, apie ką eina kalba ir būtų atsistoję tikrai daugiau nei šimtas parlamento narių ir būtų e, nebalsuojama dėl šio pakeitimo, jeigu būtų viskas tinkamai pristatyta ir paaiškinta. Las Landsbergis e, tai buvo pateiktas labai aiškus pakeitimas dėl kariuomenės išvedimo iš okupuotų teritorijų ir ne tik e, e, kariuomenės dislokuotos aplink Kalnų Karabachą. Tačiau e, jūs turėjote paprasčiausiai atidžiau klausytis pristatymo ir atsistoti, o nemiegoti per posėdį arba pateikti savo ruoštų atitinkamą uh, E, savo pakeitimą, o e, jeigu miegate, tai neturėtų, neturėtumėte tai šiame parlamente dirbti. Pone Vaidarė, aš manau, kad jeigu kokį nors pasiūlymą pritarė parlamentas ir jį patvirtina, aš nemanau, kad pirmininkų suėga turi teisę jį atšaukti, nes tą sprendimą turi padaryti pats parlamentas apskritai. Jeigu parlamento prezidiumas panaikina parlamento uh, E, priimtą ankstesnį sprendimą, tai yra e, taisyklių laužimas, ponas Landsbergis, tai yra labai blogas precedentas, pirmininkas. E, šis klausimas yra susijęs ne su turiniu, o su taisyklių laikymusiu. Taisyklių reikia laikytis. Aš tame balsavime Strasbūrė nedalyvavau, taigi savo asmenės nuomonės pareikšti negaliu. Ir manau, kad dabar nelaikas diskutuoti, ar prasminga ar neprasmingai atšaukti. Klausimas susijęs su taisyklių laikymusi, mes neturime e, pasirinkimo. Nes jeigu manote, kad toks sprendimas yra neteisingas, tai kreipkite raštu į parlamento prezidiumą. Ponai Salafrankai žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, labai gerbiu pono Landsbergį turint omenyje jo asmeninę biografiją. Žinau, kad parlamento nariai mano, kad mūsų institucija neturėtų būti vien tik tai biurokratinė ir parlamento nariai turi turėti atskiras asmeninės teisės. Noriu du aspektus paminėti susijusius su žodiniu pono Asbergio pakeitimu. Pirmiausia, kalbant apie reikalo esmę, pakeitimas e, buvo siūlomas atitinkamam pranešimo e, punktui ir ten buvo kalbama apie tam tikrą e, politinį konsensusą, kuris turėjo atsispindėti pranešimuose dėl Armenijos ir Azerbaidžiano. Tai būtų pirmas pastebėjimas. Antras pastebėjimas noriu paminėti, kad ponas Landsbergis neprašė e, savo frakcijos pritarimo teikdamas šį žodinį pakeitimą. Su visa pagarba tikrai mes nesame apsimiegoję, e, klausydamėsi žodinių pakeitimų pristatymo, tačiau čia kalba eina apie esminio pobūdžio pakeitimą, turime ne pono Landsbergio pasiūlymą. Ir e, procedūriniu požiūriu šis pakeitimas buvo teikiamas paskutiniu momentu, nebuvo įtrauktas į balsavimo sąrašą e, ir nebuvo teikiamas pagal numatytas taisyklės posėdžio pirmininkė padarė klaidą. Pirmiausia, ji turėjo užduoti atitinkamą e, klausimą e, parlamento nariams ir jeigu ir taip pat aš manau, kad atsistojo daugiau nei 40 narių prieštaraujančių. Taigi pirma pastaba, mūsų frakcija nepritarė šiam pakeitimui ir, ir e, taip pat jis buvo pristatomas, tvirtinamas ne pagal taisyklės, nes manau, kad daugiau nei 40 narių atsistojo. Taigi manau, kad prezidimo nutarimas yra visiškai pagrystas, nes šiuo e, pakeitimu e, buvo sutrikdyta pranešimo turinio pusiausvyrą, todėl mes privalome gerbti Europos parlamento vidaus institucijų priimtus atinkamus sprendimus. Vigeninai žodis. Uh, uh, no... Ačiū pirmininkė, nėra, neturime daug ką pridurti, tik uh, noriu pasakyti, kad socialistų frakcija nepritarė šiam pasiūlymui, nes mūsų pozicija per balsavimą užsienio reikalų komitete ir frakcijos viduje buvo tokia, kad e, abiejose pranešimuose turi būti šiuo klausimu vienodos formuluotės. Ir kadangi buvo pakeit, pateiktas šis žodinis pakeitimas ir dėl e, samyšio susijusio su procedūriniais dalykais, aš e, nelabai supratau irgi apie, apie ką čia eina kalba. Ir, nors manau, kad atsistojo daugiau nei 40 parlamento narių ir neturėjome balsuoti dėl šio pakeitimo, tačiau aš manau, kad šiuo atveju parlamento prezidimas priėmė teisingą sprendimą. Well, I, I've already, I agree with everything that's been said, and I'm glad that you. Pritariu viskam, kas buvo pasakyta ir aš e, džiaugiuosi, kad jūs radote techninių būdų, kad viskas susitvarkytų, tačiau čia buvo problemų taip pat ir su formuluotė anglų kalba, kur buvo pasirinktas uh, terminas at first, o tai tikrai nereiškia tą patį kaip first ar immediately, e, arba mm, dar e, kitų formuluočių problemų buvo, taigi anglų kalba buvo tikrai pakankamai skurdžiai suformuluotas šis pasiūlymas. Dar kartą noriu pasakyti, kad mano frakcija tikrai dėl įvairių priežasčių būtų prieštaravusi šiam e, pakeitimo pasiūlymų, taip pat ir e, dėl netinkamos formuluotės anglų kalba, nes ponas Landsbergis e, norėjo, kad būtų nedelsiant išvesta kariuomenė, taip pat ir iš aplinkinių regionų. E, ponas Brokas, aš manau, kad ponas Landsbergis tikrai turėjo omenyje nedelsint ir turint omenyje jo politinės pažiūrės, toks pasiūlymas būtų tikrai prasmingas. Ponai Havitui žodis. Pone pirmininkė, jūs teisus sakydamas, kad neturėtume dabar svarstyti turinio, turime kalbėti apie procedūrinius dalykus. Jūs pristatėte e, pasirinktą procedūrą, e, tačiau man būtų priimtinas ponios Vaiderės pasiūlymas. Ji e, iškėlė klausimą, ar pirmininkų suėga, tai yra parlamento prezidimas, gali atšaukti plenarinio posėdžio metu priimtą sprendimą. E, galbūt tas sprendimas buvo priimtas klaidingai ir kad galime sakyti jau e, po visko, kad posėdžio pirmininkė padarė klaidą. Tačiau klausimas yra, ar tą sprendimą gali atšaukti parlamento prezidimas, ar tą turi padaryti pats e, parlamentas. Taigi reikėtų išsiaiškinti, nesvarstant turinio, ar tas parlamento prezidimo sprendimas buvo teisėtas. Pirmininkas, labai ačiū, žodis suteikiamas poniai Jatinmekį pranešiai. Ja minusta istunnossa... Pane pirmininkė. Tai buvo mano pranešimas ir mano nuomonė įsivėlė aiški procedūrinė klaida plenarnėje sesijoje. Mano frakcija mano, kad 40 žmonių atsistojo plenarnėje sesijoje ir tie, kurie už mane sėdėjo, tvirtina, patvirtino, kad buvo daugiau nei 40 žmonių, kurie atsistojo. Uh, Ir iškart po posėdžio, po plenarnio posėdžio, aš e, kreipiausi į vadovybę, e, pasakyti, kad atsistoja daugiau nei 40 žmonių ir aš taip pat apsvarščiau šį klausimą su um, kolegomis iš komiteto. Nekalbėjome apie turinį, tiesiog apie procedūrinę klaidą, nes tikrai buvo ta procedūrinė klaida. Dėkoju. Ačiū. Ačiū, buvo padarytos dvi prasidūrinės klaidos. Pirma, pons Landsbergis, paskui aš. Kas? Visų pirma, asmuo, kuris gali pasakyti, koks turi būti skaičius, yra posėdžio pirmininkas. Reikia būtent kliautis pirmininkės žodžiais ir jis sakė, kad buvo mažiau nei 40 žmonių. Na, o visos tos nuomonės, kad galbūt daugiau reikėtų žmonių, yra nieko vertos. Ir antras dalykas. Aš e, džiaugiuosi, kad niekas nekelia um, turinio klausimo, niekas nekvesionuoja pakeitimo turinio. Tik kalbama apie procedūrinės, procedūrinius klausimus. Dėkuoju, kad pritarėte pakeitimo turiniui. Pirmininkė, man susidarė įspūdis, kad pakeitimai plenarinėme posėdėje yra e, pateikiami nuo tam tikros frakcijos, e, pritarant frakcijai, arba nuo 45 narių. Todėl e, pono Landsbergio žodinis pakeitimas, kuriam nepritarė EPP, e yra nulinis. ELP neatsistojo, sako Landsbergis. Noriu pateikti pasiūlymą, perskaitysiu 216 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Pirmiausiai, jeigu konstatuojama, kad priimant sprendimą parlamente buvo padaryta klaida, tai pirmininkas gali pasiūlyti jį patikslinti. Taip pat kompetitingas komitetas e, svarsto šį klausimą ir pateikia parlamentui tinkamą pasiūlymą, kaip ištaisyti priimtą sprendimą ir patikslinimas yra paskelbiamas per kitą plenarnį posėdį ir galioja kaip patvirtintas, jeigu per e, kitas dvi paras frakcijos atstovai nesurinka atitinkamo kiekio parašų tam prieštaraujančių. Taigi dabar vyksta ši procedūra, kadangi prieštaraujama e, šią taisyklę tuo, ką pasakiau anksčiau, taigi dabar turime balsuoti dėl šio pasiūlymo ir jeigu nubalsuosime, todėl e, plenariniam posėdžiui perduosime frakcijos sprendimą patikslinti priimtą sprendimą ir jeigu e, bus surinktas atitinkamas prieštaraujančiųjų skaičius, tuomet galima per plenarinį posėdį dar kartą balsuoti dėl šio klausimo. Tokia yra labai aiški mano nuomonė procedūra ir dabar siūlau balsuoti. Pirmiausiai teikiu balsavimui arba klausiu, ar kas nors komitete pritarė pasiūlymui atlikti šio sprendimo patikslinimą. Kas už šį pasiūlymą? Prašau kelti rankas. Kas prieš? Tuomet priimame atitinkamą sprendimą ne vienbalsiai vienam komiteto nariui prieštaraujant. Apie kokį patikslinimą jūs kalbate, Elmarai? Kad būtų išbrauktas žodis uh, fir, at first. Ar prezid, prezidimo. Uh, e, ne, dabar buvo priimtas sprendimas dėl plenarinio posėdžio patikslinimo. Plenarinio posėdžio metu priimto sprendimo patikslinimo. Komitetas. Uh, E, priėmė atitinkamą sprendimą dėl to, kad buvo nesilaikyta taisyklių, e, niekas dėl to nekaltas, tačiau kartais taip atsitinka, įvyko nesusipratimas, posėdžio pirmininkė padarė e, klaidą, frakcija taip pat nebuvo atitinkamai ir deramai informuota, taigi buvo pažeistos atitinkamos taisyklės, mes didelę balsų persvarą tą konstatavome pateiksime atitinkamą informaciją per kitą plenarinį posėdį. Ir jeigu šiam pasiūlymui nepritars frakcija arba 40 parlamento narių, tai dar kartą bus balsuojama per plenarinį posėdį. Tokia yra aiški pozicija ir e, taip laikytumėmės e, demokratinių taisyklių, nes galiausiai arba komitetas, arba per plenarinį posėdį bus priimamas e, demokratinis sprendimas, ar palikti tą formuluotę at first, ar nepalikti. Tačiau Pirmiausiai, komitetas siūlys išbraukti žodžius at first. E, Pons Landsbergis, aš e, sutinku, kad jie būtų, e, žodis at first būtų pakeista žodžiu first. Tas pasiūlymas taip pat būtų galima įteikti plenariam posėdžiui ir dėl jo balsuoti, tačiau tokios yra taisyklės ir jos yra labai svarbios demokratinėje santvarkoje, nes tai yra tam tikri saugikliai, kuriais e, naudojantis galima apsaugoti mažumas. Nes net ir e, didžiausios daugumos paramos negalima pasitelkti laužant taisyklės ir tai yra svarbiausias principas, nepriklausomai nuo to, ar jis mums patinka ar ne. Ir tai yra būtina parlamento tinkamo darbo prielaida, nes priešingų atveju, jeigu laužytume taisyklės, nuolat negalėtume dirbti ir tai nieko bendro neturi su pakeitimo turiniu. Mūsų pozicija yra labai aiški laikytis nustatytų taisyklių ir jų apibrėžimo. Ir po to pažiūrėsime, kas vyks plenarinėme posėdėje. Gali būti, kad Šis klausimas dar kartą bus balsuojamas per plenarnį posėdį, daugiau mes negalime nieko padaryti ir jeigu šio pasiūlymo, šio pasiūlymo nesivadovausime, gali kilti kitų teisinių problemų, kadangi taisyklių teikiant šį pakeitimą nebuvo laikomas. Labai ačiū. Dabar turime pusvalandį. Bet galbūt reikėtų padaryti pertraukėlę. Ar manote, kad reikėtų apsvarstyti kažką, tarkime, politinius e, klausimus, bendrus politinius klausimus? Juk juos reikia laikas nuo laiko apsvarstyti. E, lauk, laukiame rekomendacijų tarybai. Galėtume pasvarstyti Irano mhm. klausimus ir dabar išnaudoti tą laiką, kol ateis tarybos, atsiprašau, kol ateis tarybos pirmininkas. Ar pritarėte tam? Ar darome pertraukėlę? Pertraukėlę? Na, atrodo, kad visi nori pertraukėlės. Tada ateikite laiku vėl į salę nes e, Danijos užsienio reikalų ministras atvyks iš Luksemburgo specialiai pas mus, kad e, papasakotų apie tarybos posėdį, užsienio reikalų tarybos posėdį. Ir manau, kad e, tai, ką jis daro užsienio reikalų srityje, yra mums puikus pavyzdys ir tikrai susirinkime už 20 minučių vėl į salę.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

Damen und Herren, ich darf in unserer Mitte. Ponios ir ponai, noriu pasveikinti poną Vilį Sövendal, Danijos užsienio reikalų ministrą, atvykusi į mūsų posėdį. Dar kartą atvykusi į mūsų posėdį. Kaip minėjau, jis prieš tai buvo Luksemburgė sus, ministrų susitikime, o dabar specialiai dėl mūsų atvyko į Briuselį. Mes tikrai jam dėkojame už tokį bendradarbiavimą ir jis kalbės kaip Sąjungos vyriausios e, įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai, kaip jau atstovas, ir informuos mus apie kažkelintojo ministrų susitikimo rezultatus. Uh, Dėkoju, man malonu vėl atvykti pas Jūs antrą kartą. Taigi vakar įvyko posėdis, užsienio reikalų tarybos posėdis. Aš dabar kalbėsiu komisijos pirmininko pavaduotojas Ketrin Ashton vardu. Labai intensyvi darbo atvarkė buvo. Kalbėjome apie įvykius Birmoje. Mes nutraukėme sankcijas. Labai teigiamas dalykas. Tai yra labai svarbu, e, nes dažnai mes stipriname sankcijas, bet atsitinka ir tokiu atveju, kai tos sankcijos yra panaikinamos. Ir žinoma, tas sankcijas panaikinome dėl to, kad situacija Birmoje gerėja, ministrai labai įdomiai diskutavo apie tolesnę veiklą Afganistane. Ir Kiek žinau, vakar generalinis sekretorius Rasmusenas buvo apsilankęs parlamente. Pagrindinis sprendimas dėl Afganistano bus primtas gegužės mėnesį ir taryba taip pat vakar kalbėjo apie dabartinę krizę Sirijoje bei Afrikoje, Malėje, Sudane, Pietų Sudane ir Bisau Gvinėjoje buvo kalbama apie tą šalis. Visų pirma, Birma. Mes labai palankiai vertiname teigiamas e, tendencijas Birmoje ir taip pat e, lūkesčiai išreikšti e, sausio mėnesį tikrai pildosi. Mes pritarėme, kad reikia panaikinti sankcijas, išskyrus ginklo embargo. Ir spalio mėnesį reikės peržiūrėti šį sprendimą. Visi pritarė, kad labai e, įspūdingi ir taikingi šitie pokyčiai yra Birmoje. Taip pat e, labai teigiami rezultatai rinkimuose. Reikia dabar, žinoma, gauti legitimumą. E, vyriausybė daro pažangą, paliaubų link, vykdo ekonominės reformas. Ir pagrindiniai iššūkiai dabar bus sustiprinti taikos procesą, sustiprinti demokratiją, stabilumą užtikrinti ir taip pat padėti plėtotis etniniams regionams. Žinoma, dar daug reikia nuveikti, vis, reikia dar paleisti visus politinius kalinius, reikia um, stiprinti dar tą taiką su etniniais regionais. Yra daug įvairių interesų, kurie gali pastatyti pavojų visą procesą. 2015 metais turėtų būti, įvykti rinkimai ir iki to laiko daug kas, manome, pasikeis. ES turi skatinti nu, reformas, teikti aktyvę paramą, pagalbą vyriausybei ir visiems kitiems. Sankcijų panaikinimas sustabdymas yra labai svarbus e, šitos strategijos elementas. Kitą savaitę apsilankysime Birmoje. Atsiprašau, vyriausiai įgaliotinė apsilankys Birmoje ir aptars galima paramą ir e, taip pat taikos procesą su etninėmis grupėmis. Komisijos narys Piebalks taip pat e, paskelbė, kad 150 milijonų eurų bus skiriama e, švietimui, sveikatai, pajėgumų stiprinimui ir pilietiniai visuomeniai. E, vystimosi reikalų ministrai kalbės, e, diskutuos kitą mėnesį apie Birmos klausimus. Na, o dabar apie Afganistaną. Buvo rengiama ES poziciją, būsimą poziciją Afganistane ir taip pat buvo kalbama apie tarptautinius veiksmus. E, pagrindinis įvykis, žinoma, Čikagos viršūnų sutikimas, kuris įvyks gegužės mėnesį ir jame bus kalbama apie būsimą pagalbą siekiant e, sukurti Afganistano saugumo pajėgas. Regioninė, apie regioninę integraciją bus kalbama birželio mėnesį Kabule. Ir taip pat įvyks konferencija e, Tokijoje Liepos mėnesį. Ten bus kalbama apie vystimąsi. Ministrai pritarė, kad reikia visapusiško požiūrio ir atkreipė dėmesį, akcentavo šias tris konferencijas. Ir reikia į visus klausimus žiūrėti bendrame kontekste, žiūrėti bendrai jos, nes negali būti jokio saugumo be vystimosi ir jokio vystimosi be saugumo. Taip pat ministrai atkreipė dėmesį, kad saugumo savaime neužtenka, bet e, reikia kažkokio pre preliminaraus sprendimo. E, sprendimo. Taip pat e, Diskusijos parodė, kad ketinama ir po 2014 metų prisidėti prie Afganistano, pagalbos Afganistanui ir ypač mm, akcentuota buvo ES policijos misijos e, vaidmuo Afganistane. Gegužės mėnesį bus e, baigta parengti ES poziciją ir priimtos tarybos išvados šiais klausimais, bet bet kokiu atveju jau ir dabar turime E, turime akcentuoti, kad reikės ir toliau remti po 2014 metų Afganistaną. Kai kurie ministrai pasakė, kad, kad negalės būti donorais. Taip pat e, palankiai buvo vertinama e, vertinamos koalicijos pastangos sustiprinti saugumo pajėgas. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad e, norint užtikrinti stabilumą Afganistane, reikia bendradarbiauti su regioniniais veikiais. Kabulo posėdis, e, sustikimas pagal Istanbulo procesą yra svarbus ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad donorų indėlis turi būti dernama su Afganistano įsipareigojimais, kurių, kurios Afganistanas prisime Bonoje ir reikia suteikti didesnės teisės mergaitėms ir moteriams. Buvo kalbama apie įvairius pavojus šitoje srityje. Tie pavojai kai kuriais atvejais ryškėja. Na, o dabar Afrika. Kai kuriuose Afrikos šalyse dabar yra krizę ministrai atkreipė dėmesį į Sahelio šalių problemas, ypač į tai, kad trūksta maisto, kad nepakankamai užtikrinamas maisto tiekimas. Taip pat ministrai kalbėjo apie situaciją Malėje. Ši situacija tikrai kelia nuogastavimų. E, situacija sostinėje yra neaiški, o šiaurėje grupuotės, karinės grupuotės e, per, užgrobė tris miestus. Vakarų Afrikos ekonominė valstybių bendryje, Vakarų Afrikos šalių ekonominė bendryje labai aktyviai veikia ir įgyvendina tam tikras priemonės, kuriomis galima išspręsti krizę Šiaurės Malėje. Taip pat ministrai pabrėžia, kad kaimininės šalis turi imtis veiksmų, uh, norint užtikrinti šalies vienybę. Taip pat e, e, perinamo laikotarpio taisyklės turi būti e, įtikinamos ir joms, toms priemonėms neturi vadovauti kariškiai. Įvyks misija taip pat į Nigerį Liepos mėnesį. Ministrai taip pat kalbėjo apie smurto protrukį tarp Sudano ir Pietų Sudano. Skatinamos, raginama eiti prie paliaubų ir nutraukti karinius veiksmus. Problemas tarp dviejų šalių galima išspręsti tik dialogo ir politinio susitarimo pagalba, o ne karo veiksmais. Pietų Sudano pajėgų pasitraukimas iš tam tikrų teritorijų yra tinkamas žingsnis, Na, o mes turime skatinti, e, kad to šalis taikiai gyventų kartu. Nes smurtas iš tikrųjų mūsų veiksmus, e, e, mūsų veiksmams trukdo ir tai patvirtinama ir tarybos išvadose. Perversmas Bisau Gvinėje buvo pasmerktas ir ministrai tuo tarpu palankiai vertina Vakarų Afrikos šalių ekonominės bendrijos veiksmus ir tarybos, buvo priimtos tarybos išvados, kuriuose yra palaikomas Vakarų Afrikos šalių ekonominės bendrijos veiksmai, palaikomi veiksmai ir taip pat manoma, kad galbūt reikės jungtinių tautų mandato. Taip pat buvo iškelta daug e, klausimų pagal kitus darbo atvarkės klausimus. Belgija papasakojo apie situaciją e, Konge po rinkimų. Ten e, situacija tikrai kelia būkštavimų. Ispanija papasakojo apie na, prastėjančią situaciją Argentinoje po to, kai um, Argentinos bendrovė perėmė Ispanijos bendrovę ir taip pat buvo kalbama apie e, tą bendradarbiavimo komiteto veiklą Argentinoje, buvo atidėti veiksmai. Ir buvo kalbama apie tai, kad labai svarbu yra apsaugoti ES investicijas. Italija papasakojo apie mm, perinamai laikotarpį Libijoje politinė prasme, ypač daug e, papasakojo apie pasienio kontrolę ir imigracijos klausimus, nes e, imigracija gali e, sustiprėti, ypač atsižvelgiant į situaciją Sudane ir Malija. Niderlandai neseniai priėmė amnestijos įstatymą, papasakė apie, atsiprašau, amnestijos įstatymą, kuris buvo priimtas Butano prezidento atžvilgių. Taip pat buvo kalbama apie e, Baltarusiją, apie politinių kalinių paleidimą ir apie mm, ES ambasadorių grįžimą. Taip pat buvo kalbama apie Bahreiną Bahreino pilietį, kuris buvo, kuris yra įkalintas, jis e, dabar vykdo bado streiką, labai neramina jo būklė. Paprašėme Bahreino paleisti jį. Jis turi taip pat ir Danijos pilietybę. Vakar kasacijos teismas atidėjo sprendimo prieimimą dar vienai savaitai ir mes tikrai nerimaujame dėl jo gyvybės ir dėl jo sveikatos apskritai. Kaip ir per visus tarybos posėdžius šį pavasarį buvo kalbama ir apie Siriją, buvo kalbama apie dabartinę situaciją joje. Ministrai jau priemė tarybos išvadas, kuriomis palankiai vertinama UNCR rezoliucija dėl dislokavimo misijos. Taip pat mes palankiai vertiname Kofi Anano misiją, mm, atsiprašau, planą. Ir taip pat pritarėme, kad reikia ne tik paliaubų, bet ir visiško e, Anano plano įgyvendinimo. Stebėtojai, dabar yra nuvykę stebėtojai į Siriją ir tikimės, kad jų buvimas šalyje kažką pakeis. Taip pat taryba e, planuoja tolesnės ribojančias priemonės Sirijos atžvilgių. Taip pat buvo kalbama apie Iraną, vyriausiai galiotinė pasakojo apie mm, susitikimą Istambule. Ministrai taip pat pasikeitė nuomonėmis apie artimųjų rytų taikos procesą. Uh, ir ypač daug buvo kalbama apie okupuotą Palestinos teritoriją. Buvo nuspręsta grįžti prie šio klausimo per kitą posėdį, gegužės mėnesį ir galiausiai tarybos posėdžio kuluaruose buvo pristatyta bendradarbiajimo taryba su Maroku. Taigi, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, tiek iš mano pusės dabar apie šį tarybos posėdį. Dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar yra klausimų? Taip, ponas Salafranka. Dėkoju, pirmininkė. Pone ministrė, sveiki atvykę į mūsų posėdį. džiaugiuosi, kad jūs čia gerai jaučiatės, jaučiatės kaip namie, reiškia, kad mūsų santykiai geri. Nors gal ne visi taip mano, kurie pas mus dažnai atvyksta į posėdį. Bet kuriuo atveju sveikinu Jūs atvykus ir noriu užduoti Jums keletą klausimų. Vakar pas mus buvo NATO generalinis sekretorius ir jis kalbėjo apie NATO ir ES santykių stiprinimą ir apie šešių punktų planą, kuris yra parengtas. Uh, Atsižvelgiant į tai, norėčiau, kad jūs plačiau pakomentuotumėte diskusijas apie Afganistaną. JAV prezidentas numatė visą eilę priemonių prieš, nukreiptų prieš Iraną ir Siriją, ypač kas dėl kibernetinių atakų. Ar ES ketina kaip nors reaguoti į šią amerikiečių poziciją, ar prisijungs prie tokios pozicijos. Taip pat norėčiau paklausti apie Izraelio ir Egipto santykius bei susitarimą dėl dujų, ypač po to, kai buvo užpulta e, du, buvo užpultas dujotiekis, o juk Izraelis yra priklausomas nuo Egipto dujų, iš ten jis gauna 50 procentų visų dujų. Dar vienas klausimas susijęs su Repsol akcijų e, privatizavimu Argentinoje. Strasbūrė mes priėmėme rezoliuciją didelę balsų daugumą ir šioje rezoliucijoje Mes e, reikalaujame išnagrinėti situaciją. Taryba pasisakė gana aiškiai, taip pat ir užsienio reikalų aukščiausiai vyriausiai įgaliotinė labai aiškiai išsakė savo poziciją, bet kol kas aš nematau konkrečių žingsnių iš tarybos pusės, todėl noriu paklausti, ką taryba ketina daryti, kokiu priemonių ketina imtis, kad padėtis neblogėtų. Taigi tokie būtų mano klausimai ir dar kartą dėkoju Jums už atvykimą. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to uh, ask. Pone pirmininkė, aš norėčiau paklausti. Norėčiau pasiteirauti, ar esate informuotas apie tai, kad mums reikia garantijų iš Birmos valdžios. Uh, tam, kad ES galėtų nusiųsti savo atstovus darbuotojus, kurie prisidėtų prie numatytų programų įgyvendinimo. Tikiuosi, kad ponia Ešton gaus atitinkamas garantijas, su jomis taip pat siejamas politinių kalinių paleidimas bei pagrindinių laisvių, žiniasklaidos laisvės, nevyriausybinio organizacijų veiklos laisvės įtvirtinimas dėl Afganistano. Noriu paklausti, ar turint omenyje regioninių veikėjų pareiškimus ar šiame bei ankstesniuose susitikimuose buvo kalbama apie nepilotuojamų lėktuvų naudojimą tikslingiems žudimams. E, tuos lėktuvus pasitelkia sąjungininkai ir tai yra tikrai labai blogas precedentas. Taip pat E, mes turime informaciją, kad e, Pakistane yra naudojami atitinkami nepilotuojami lėktuvai ir kad jau kalbama, kad e, galima už 300 dolerių nusipirkti Pakistane tokius įrengimus ir nukreipti juos atitinkamais tikslais. Taip pat manau, kad įvykiai Malyje galbūt susiję su to, kas anksčiau vyko Libijoje bei Sudano konflikto atgarsiai. Ar tai reiškia, kad taryba palaikys ponę Ešton ir jos pasiūlymą nusiųsti ES delegaciją ir atidaryti Europos namus Bengaziją. Ar šiai idėjai jau buvo pritarta, ar buvo svarstama, manau, kad e, atitinkamas sprendimas būtų labai svarbus tiek e, Libijai, tiek e, aplinkiniam regionui dėl Gvinėjos Bisau. Ar taryba pasmerkė valstybės perversmo Gvinėje Bisau pareikalavo paleisti kalinius, pritaikė tam tikras sankcijas atskiriems asmenims, tačiau aš pasigendu <clears throat> bendros saugumo ir gynybos politik, politikos misijos į Gvinėje Bisau išsiuntimo, tai yra būtina prielaida e, siekiant, kad ši valstybė taptų patikima, o ne tokia, su kuria dabar turime reikalų, praktiškai narkotikų tranzito ir e, prekybos narkotikais valstybė. Ponai Tenokui suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė dėl Argentinos. E, buvo paminėtas e, prezidentės Dekirchner atliktas nacionalizavimo vienos Ispanijos e, kompanijos atvejais, taip pat jungtinės karalystės bankai dabar susiduria problemų norėdami mm, finansuoti šalia Falklando salų mm, naftos išteklių ieškojimą. yra klausimas, ar e, Ispanija palaikys Argentinos poziciją dėl Falklandų. Ir ar jeigu ta pozicija nepasikeis, e, e, kils klausimas dėl Junktinės karalystės suverenumo Falklando salų atžvilgių. Galbūt taryboje buvo svarstama galimybė pašalinti Argentiną iš didžiojo dvidešimtuko, nes vyriausybės populistiniai sprendimai aiškiai demonstruoja, kad pastaroji negerbė nuosavybės teisų ir teisinės viršinybės principų. Dėl padėties Baltarusių noriu pasakyti, kad ponas Sanikovas buvo neseniai paleistas iš kalėjimo ir vyko diskusijos, ar su jo paleidimu e, reiškia, kad e, galima panaikinti iš dalies atsisakyti Baltarusijos atžvilgių taikomų tam tikrų sankcijų. Ukrainoje vis dar neįspręstas Timošenko klausimas ir Ukraina išdavė tarptautinį arešto orderį buvusiam premjerui Liucenko, kuris paprašė politinio prieglopščio Čekijoje taip bandoma politizuoti Interpolo veiklą ir pagal savo hartį Interpolas negali dalyvauti selektyvinio teisingumo priemonių taikymą. Įdomu, ar taryba svarstė e, e taip pat Jankovičiaus vyriausybės vykdomas persikėjimų priemonės buvusių vyriausybės pareigūnų atžvilgių. Ar Kies klausimas dėl Rusijos, ar manote, kad Putinas per trečią savo kadenciją vykdys daugiau reformų, pasistengs įtvirtinti teisės viršenybės principus ir atsisakys to e, kleptokratinio valdymo principo e, ir kaip turėtų toliau rutuliuotis įvykiai susijęs su um, Khodorkovskio bausme ir pono Magniškio persekiojimas bus nutrauktas. Ar manote, kad galima tikėtis Rusijos federacija esminių teigiamų pokyčių demokratijos įtvirtinimo ir uh, teisės viršenybės įtvirtinimo srityje? Pos Mayer. Ačiū, ponė pirmininkė. kaip suprantu, taryba nesvarstė Repsol nacionalizavimo klausimo, palankiai, palankiai vertinu šį aspektą, nes jūsų pristatyta darbo atvarkė turi mažai bendro su tarptautinio koncerno problemomis. Man 10 milijonų žmonių, kurie dabar badauja, kelia daug didesnių rūpešių ir nepaisant jungtinių tautų pastangų Nepaisant pažadų jiems padėti, tie žmonės miršta badu. Kadangi tik 30 procentų finansinės pažadėtos pagalbos yra suteikta, tai reiškia, kad ES privalo suvokti, kas atsitinka, kuomet neskiriama pakankamai pažadėtų lėšų, tuomet turi mirti daug žmonių, 70 procentų 60 milijonų mirs badu, o Repsol e, akcininkai badu nemirs, nes tai nėra gyvybės ir mirties klausimas. Todėl teigiamai vertinu, kad Repsol klausimas nebuvo įtrauktas į tarybos posėdžio darbo tvarkę. Aišku, čia kalba eina apie tarptautinius santykius pasaulio mastu. Negaliu pritarti tam, ką vakar pareiškė ponas Rasmusenas, NATO generalinis sekretorius teigdamas, e, kad mes e, neturėtume pasinaudoti e, krize, prisidengdami krize mažinti karinės išlaidas. Atvirkščiai turėtume mažinti karinės išlaidas ir didinti socialinius, socialinius asignavimus, nes tikrai nesuprantama, kaip mes dabar šių išlaidų sąskaitą nemažiname karinių biudžetų. ES privalo atsižvelgti į jungtinių tautų raginimą ir e, skirti pakankamai e, finansinės paramos badaujančių gyventojų zonai Afrika. Taip pat noriu paklausti, ar po paskutinio ponės Ešton apsilankimo pačinę įvyko tai kokiu nors esminių pokyčių, kadangi Irano valdžia šiam apsilankimui pritarė. Iranas visuomet kalba apie taikų brandolinės energijos naudojimą, kuris nekelia niekam grėsmės. Noriu jūsų paklausti, ar turite daugiau informacijos apie tolesnę galimybę dėrėtis dėl galimo E, Izraelio e, dėl galimo pasipriešinimo ar sukliūdimo Izraelio numatomis veiksmams bombarduoti brandolinius objektus Irane. Mes puikiai žinome, kad pats Izraelis turi brandolinį ginklą ir niekas tam nesipriešino. Europos parlamentas neseniai patvirtino rezoliuciją, kurioje E, primenama apie teritorijos į pietus nuo Saharos okupaciją, reikalaujama rezoliucija užtikrinti to regiono gyventojų teisės. Jungtinių tautų generalinis sekretorius lankimuos nesnei ten lankėsi, noriu paklausti, ar taryba ėmėsi iniciatyvų, kad būtų stebima ne tik žmogaus teisų padėtis, tačiau taip pat ir būtų užtikrinama, kad e, būtų galima pasiekti konkrečių rezultatų gyveninant mūsų misiją šiame regione. Pone Lochbiller, ačiū ponui pirmininkui, ponui Saundal už jo pateiktą informaciją. E, vertiname jūsų iniciatyvą padėti e, Bahreiniai kalintam piliečių paskelbusiam vado streiką. Dėl padėties Birmoje parlamentas patvirtino išsame rezoliuciją, kuria atkreipimas dėmesys į žmogaus teisų problemas. Kaip minėjote, e, sankcijos buvo šiuo metu sustabdytos. Man akivaizdu, e, kad kai kurie Birmos e, karinės huntos veikiai tikrai nėra nusiteikę reformuoti šalies ir jie kontroliuoja medžio ir medienos ir kitas pramonės šakas, kurios yra svarbiausios šalies ekonomikai. Kaip jūs užtikrinsite, kad e, jie asmeniškai iš to nesipelnytų? Taip pat buvo pastebėta, kad būtina gerinti tiek ekonomikos, tiek užsienio reikalų ministerijoje, taip pat kitose srityse administracinius gebėjimus. E, kad dėl šalies izoliavimo e, Birmos studentai negali atitikti Erasmus Mundus reikalavimų. Galbūt vyriausiai įgaliotinė galėtų šį klausimą pasvarstyti ir numatyti tam tikrų išimčių, galėtų, kurios galėtų būti taikomos Birmos studentams, nes jie ne, tokias išimtis labai vertintų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Dabar steiksime žodį ministro, paskui bus dar vienas klausimų atsakymų ratas. Labai ačiū. Pirmiausiai atsakysiu į pono Franko klausimą dėl Afganistano. Manau, kad e, nuo keturių aspektų priklausys Afganistano ateitis. Pirmasis aspektas susijęs su saugumu, nes be saugumo visi E, pasiekimai nais per niek, mes turime užtikrinti moterų teisės, teisę į švietimą ir užtikrinti šias galimybės vystytis, jeigu saugumo nesukursime, tai viso to nebus. Kitas svarbus dalykas yra, yra noras e, teikti šiai šaliai per busimuosius metus vystomąją pagalbą, nes artimiausiais metais šalis pati ne, nesugebės savimi pasirūpinti. Taip pat reikia stiprinti, gerinti Afganistano ekonomiką, vystyti žemės ūkį, transporto infrastruktūrą plėtoti kalnakasybos galimybės, kitas ekonomikos sritis tam, kad Afganistanas galėtų pats tenkinti savo poreikius. Kitas svarbus aspektas susijęs su kaiminėmis šalimis - Pakistanu, Iranu, Rusija, Indija ir jų būsimų vaidmenių Afganistano politikoje. Visi Keturi aspektai turi būti nagrinėjami vienu metu, į juos būtina atsižvelgti. Taip pat nemažiau svarbus dalykas yra nacionalinės politikos raida Afganistano viduje. Reikia pasiekti daug susitarimų, numatyti daug išimčių, dėrėtis dėl daugelio kompromisų ypač kalbant apie moterų teisų užtikrinimą, kalbant apie vaikų teisę mokytis. Tai yra labai svarbus aspektai visame procese, kalbant apie artimuosius rytus ir apie išpolį e, dujotekio sprogdinimą. Padėtis kelia didelį nerimą reikia kalbėti apie pablogėjusią saugumo padėtį regione, reikia dėrėtis dėl visiems priimtino sprendimo šiame regione. Jeigu galėčiau duoti patarimą, tai dabar reikėtų rimtai pasvarstyti apie politinį susitarimą, kuris būtų naudingas e, ir pačiam Izraeliui, taip pat ir Palestinos gyventojams. Galbūt mes turime reikalų su paskutinė karta, kuri dar yra linkusi sudaryti arba pasirašyti politinius susitarimus, nes po 20 metų dėrybų, jeigu nebus pasiektas joks susitarimas, tai sunku tikėtis kažkokio politinio sprendimo. Taigi e, laikas e, bėga ir vis mažiau lieka galimybių pasiekti politinį sprendimą, taigi reikėtų stengtis jį pasiekti. Dėl e, VPF įmonės nacionalizavimo Argentinoje. E, aišku, įmonės galima nacionalizuoti, tačiau reikia laikytis atitinkamų taisyklių. Mums kelia nerima tai, kad taisyklių nebuvo laikomasi šiuo atveju. Todėl mes Ispanijai pareiškėme aiškę paramą, buvo svarstama, kokiu žingsniu galima imtis. Buvo priimtas sprendimas palaukti, kokiu žingsniu imsis pati Ispanija ir po to svarstyčių klausimą toliau dėl Sirijos. Jeigu būtų galima kalbėti apie kokią nors šviesą tunelio galę, tai jis susijusi su į šalį atvykstančiais stebėtojais. E, pirmiausiai, jie teiks informaciją Ananui saugumo taryboje apie tai, kas vyksta šalyje. E, e, panaši padėtis buvo, e, kuomet į šalį atvyko arabų lygos stebėtojai, tuomet žmonės išėjo gatves, kadangi jautėsi tam tikrą prasme apsaugoti galbūt ir dabar atvykus jungtinių tautų stebėtojams žmonės galės atviriau pareikšti savo nuomonę apie tai, kas vyksta. Žiniasklaida taip pat svarbu pabrėžti, kad dėl šių veiksmų susitarė visi saugumo tarybos nariai. Tai reiškia, kad Rusija ir Kinija dabar prisijėmė atitinkamus įgaliojimus ir dabar ne, negalės šios šalis teikti, kad e, ne, ne vienas Anano plano punktas nebuvo įgyvendintas. Aš Afrikos kišulyje prieš dvi savaitės ponas e, Ešton pavadimu lankiausi, e, taip pat Nigerijoje lankiausi ir tikrai didelį nerimą kelia plataus masto skurdas tame regione. Ir šie reiškiniai veikiausiai susijęs su atsirandančiomis naujomis teroristinėmis grupuotėmis, organizacijomis Nigerijos šiaurėje. Todėl būtina imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią humanitariniai katastrofai kuri tikrai įvyks, jeigu mes nieko nedarysime, labai svarbu padėti Vakarų Afrikos ekonominio bendarbiavimo organizacijai, e, gerinant padėtį. E, teigiamai būtų galima vertinti galbūt Afrikos šalių vadovų pastangas prisimti patiems atsakomybę už susidariusią padėtį Adis Abeboje lankėmės, kur šiaurės ir pietų Sudano atstovų darybos vyko tame pačiame viešbutė, kur mes gyvename. Ir e, toms daryboms e, pirmininkavo, tarpininkavo buvęs e, Pietų Afrikos prezidentas Mbeki. Manau, kad reikia įvertinti Vakarų Afrikos ekonominio organizacijos vaidmenį dabartinės įvykės. Buvo užduoti klausimai dėl padėties Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Mums didelį nerimą kelia padėtis Baltarusijoje, nepaisant to, kad buvo paleisti du politiniai kaliniai, bendra padėtis e, lieka sudėtinga. ES taiko sankcijas Baltarusijos svarbiausiams įmonėms kai kuriems svarbiausiams politikams, e, kalbant apie Ukrainą, stebime padėti susijusius su ponė Timošenko. Dėl šios priežasties mes nepasirašėme asociacijos susitarimo ir laukiame, kol padėtis pasikeis nes e, techninės darybos yra, techninių požiūrių darybos baigtos, tačiau susitarimas nebus pasirašytas, kol nebus e, pasiekta Ukraina atitinkama politinė pažanga. Buvo užduos klausimas, ar vertinčiau Putiną kaip reformatorių. Kai girdžiu jo pavardę, mm, tikrai sunku man galvoti apie reformas. Nepaisant to, mm, galime konstatuoti teigiamus pokyčius po pastarųjų Rusijos rinkimų ir Dūmos rinkimai parodė, e, koks spaudimas buvo daromas. E, tačiau apie prezidento rinkimus buvo galima išvelgti tam tikrų teigiamų pokyčių vis tiek, nepaisant viso daromo spaudimo. Tačiau manau, kad Putinas vis tiek valdys Rusiją taip, kaip mes esame įpratę jį valdyti savo šalį, turime padėti šalies opozicijai, palaikyti su ją kontaktus, taip pat palaikyti ryšius su kitais Rusijos politikais, galbūt po 20-30 metų mes galime tikėtis gyvybiškesnės demokratijos Rusijoje. To tikiuosi. Dėl Birmos e, būtų paskutinis atsakymas. E, e, Birmai keliame tris svarbiausius reikalavimus. Pirmiausia, balandžio pirmosios rinkimai reikia konstatuoti, kad įvyko sklandžiai. To tikėjomės. Antras aspektas susijęs su politinių kalinių paleidimu, kai kurie buvo paleisti, kai kurie vis dar laikomi kalėjimuose. Ir trečias dalykas susijęs su mažumomis. Dar esama įtampų e, šioje srityje ir e, reikalaujame arba tikimės, kad šie klausimai taip pat bus išspręsti. Esu nusiteikęs optimistiškai, buvo priimtas strateginis e, sprendimas sprendimas, nes e, e, jaunosios kartos karinės huntos atstovai priėmė sprendimą tapti pasaulio dalimi. Mes sustabdėme sankcijų galiojimą, tai reiškia, kad e, jeigu procesai vyks netinkama linkme, sankcijos vėl bus pradėtos taikyti. Padėtis yra šalyje tokia, kad esama E, visuomenės sluoksnio, kuris turi valdžią ir kito visuomenės sluoksnio, kuris tos valdžios neturi. Turime palaikyti glaudžius politinius e, ryšius su įvairiomis organizacijomis Birmoje ir teikti paramą iš ES pusės e, vykstančiam politiniam procesui. Pirmininkas, ačiū. Dar keturi kolegos norėtų Jums užduoti klausimų. Prašau visų nekalbėti ilgiau nei po vieną minutę. Ir pirmasis klausimas duos ponas Prėda. <clears throat> Merci infiniment. Je veux faire un commentaire sur. Euh, labai ačiū. Norėčiau pakomentuoti jūsų mintis dėl procesų vykstančių Afrikoje. Ir norėčiau pakalbėti apie padėtį Malyje, kadangi klausimas yra labai opus, turint omenyje, kad Malis buvo tam tikrą prasme pavyzdinė valstybė regione. Buvęs prezidentas buvo vienas iš nedaugelio, kuris kalbėjo ne tik mūsų komitete, tačiau ir plenarinėje sesijoje. E, aišku, šią diskusijas reikia sėti su e, skurdo protrukiu ir naujai atsirandačiomis teroristų organizacijomis, tačiau Malio atveju reikia kalbėti apie e, kariškių E, įtaką e, Malio šiaurės regionų problemų sprendimus, taip pat kaimynų, ypač Mauritanijos įtaką, kovojant su e, teroristinėmis organizacijomis, turint omenyje, kad Mauritanijos prezidento įtaka neseniai susilpnėjo, tai kaip vertintumėte padėti šiame kontekste? Ačiū, ponia Ropero Lopes dabar. Gracias, prezidentė. Gracias, uh, Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ministrė. Ma, aš taip pat norėčiau paklausti apie Malį. Ir ypač apie Alžyro vaidmenį tame regione. Jūs e, turbūt žinote, kad Tuarego gyventojus liečiantis klausimas yra labai jautrus. O Al Alžyras gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį ir gali padaryti įtaką tai situacijai. O taip pat e, reikia pasakyti, kad Al-Qaidos e, grupuotės iš Alžyro atvyksta ir taip pat kalbama ir Alžy, apie Alžyro slaptųjų tarnybų vaidmenį. Galbūt galėtumėte kažkaip pakomentuoti. Ponas Galeris Ähm, ačiū pirmininkė ir ačiū Jums, ministrė. Labai dėmiai klausiausi Jūsų žodžių. Kalbėjome apie taikos procesą, apie brandolinius ginklus ir pokalbis su Iranu apie Izraelį, apie Irano ribojamasis priemonės, apie asociacijų susitarimą su Izraeliu ir panašiai. Man kyla visuomet, aš visuomet esu nustebęs, kad jis, kalbant apie Izraelį, niekada nebuvo realiai išsakyta nuomonė apie tai, kas atsitiktų, jeigu Izraelis pultų Irano brandolinės. brandolinius objektus. E kiekvieną dieną apie tai kalbame, kad šalis galbūt yra pasiruošusi tą padaryti, bet man atrodo, kad kiekvieną dieną reikėtų pakalbėti ir apie tai, kad tai nėra gerai. Kokia jūsų nuomonė? Merci, monsieur le président. Trois questions, monsieur. Ačiū, papimkė, tris klausimai. Pirmasis dėl Sirijos ir Libano tarpusio santykių ir e, įvykių Sirijoje poveikio padėčiai Libone tiek politinių, tiek humanitarinių atžvilgių. Taryba priėmė tinkamą sprendimą dėl pabėgėlių. Ar e, buvo kas nors kalbama būtent apie padėtį Libane? Kitas klausimas dėl Šiaurės ir Pietų Sudano konflikto. Tiek logistinių, tiek finansinių požiūrių Mes po pietų Sudano įsikūrimo žadėjome didelę pagalbą, tačiau po to niekas nebuvo toliau diskutuojama apie tai, e, turint omenyje, kad e, problemos nebuvo e, sprendžiamos E, ponas Beikiai dabar tarpininkauja daryboms dėl pasidalymo naftos ištekliais, e, dėl kitų klausimų. E, Sudano klausimas vėl staiga grįžo į mūsų darbo atvarkę. Noriu paklausti, ar sprendimai priimti buvo tinkami jūsų vertinimu. Trečias dalykas, jūs minėjote apie apsikeitimą raštais su Izraeliu dėl pirmojo ir antrojo protokolų pakeitimų. Galbūt galėtumėte apie tai suteikti daugiau informacijos. Pana pirmininkas žodis. Thank you very much. Uh, first on, on, on Mali, uh, the, the, the risk is... Uh, dėl Malio. Yra rizika, kad konfliktas išplis į kaimininės šalis. Todėl reikia būti atsargiems, reikia situaciją vertinti blaiviai ir stengtis išsaugoti ir atstatyti konstitucinius santykius Malyje. Reikia stengtis iš esmės, kad Malis išliktų kaip valstybė, kad galėtų išlikti tokia ir kaimynų atžvilgių. Europos Sąjunga turėtų reaguoti greičiau, negu kad mes buvome numatę iš pradžių, nes situacija gali dar pablogėti ir tapti dar pavojingesnė. Prieš tai pamiršau atsakyti į vieną klausimą dėl Libijos. Žinoma, kad e, yra tokia įtaka, kad kai kurie kariškiai, kurie kovojo už Gaddafį, pasitraukė į pietus ir iš, kartu pasėmė ginklų ir dabar kelia įtampą tame regione. Ir tai tikrai yra labai pavojinga. Dėl atakos, galimos atakos, e, Izraelio atakos Iranui. Apie tai daug kalbama, bet aš manau, kad kiekvienas, mes visi turėtume pasveikinti dėrybų rezultatus, pasidžiaugti dėrybomis, dėrybomis kurias ketina vesti ponia Ašten tai yra naujas ES užsienio politikos lygmuo. Nes dabar ES reguliuoja vieną iš sudėtingiausių pasaulio krizių. Tai yra mums istorinė galimybė. Mes nesame didelė valstybė, sakykime, esame mažas vienetas, bet galime suvaidinti esminį vaidmenį sprendžiant šį konfliktą. Manau, kad būtų labai pavojinga, jeigu Izraelis atakuotų Iraną, užpultų Iraną. Ir tada visi iraniečiai pultų palaikyti savo režimą, o jie, ta, tas režimas tikrai to nenusipelno. Artimieji rytai patektų į situaciją, kuri būtų visiškai nekontroliuojama, bet tai yra mano asmeninis požiūris. Uh, Manau, kad visa tai, ką dabar daro Europos Sąjunga, ieškodama dėrybų kelio, yra sveikintina. Na ir tai yra iš dalies atsakymas į prieš tai užduotus klausimus. Iranas turi teisę vykdyti taikę brandolinę programą, kaip ir visos kitos valstybės. Apie tai negalima ir diskutuoti. Diskutuojama apie tai, kad Iranui negalima uh, kurti branduolinių ginklų. Jeigu taip atsitiktų, tai artimuose rytuose vėlgi padidėtų nekontroliuojamos situacijos rizika. Dėl Libano ir pabėgėlių dvi šalis, dviem šalims dėl pabėgėlių tenka didžiul, didžiausia našta, tai Libanas ir Turkija mums reikėtų padėti šioms šalims, humanita, teikti humanitarinę pagalbą, padėti susivaldyti pabėgėlių srautus, nes tos valstybės neturi pakankamai pinigų tvarkytis su šią situaciją. Turkijos vyriausybė rengia pabėgėlių stovyklas ir dabar jie yra prieėmę apie 25 tūkstančius pabėgėlių, o ateityje jų ketinama priimti apie 50 tūkstančių. Taigi mes turime suvokti, kad šioms valstybėms tenka didžiulė našta. Sudanas. Dėrybos vyksta, buvęs Pietų Afrikos prezidentas jas vykdo ir konfliktas tikrai pavojingas. Daug klausimų nebuvo išspręstas prieš sukuriant Pietų Sudano valstybę. Sienų susitarimo nėra. Yra problemų, kaip nugabenti naftą iš pietų regionų į uostus Sudane, kaip elgtis su mažumomis, kurios persikelia iš šio šiaurės į pietus ir panašiai yra daugybės klausimų, daugybė klausimų, bet jie yra sprendžiami ir sprendžiami geriausiame įmanomame tokio pobūdžio forume. Tai yra buvęs pietų Afrikos prezidentas Mbegi yra tikrai pats tinkamiausias asmuo spręsti tokius, tokias problemas, tokius klausimus. Ačiū. Thank you. Yeah. I forgot to uh, answer one question about this. Būsiu pamiršęs atsakyti į vieną klausimą apie CSTP ir. Ir bendrą saugumo bei gynybos politiką. Susitarimo nebuvo ir mes dabar. Uh, dabar tolesnių dėrybų kaip ir nevyksta ir nėra tinkamas momentas rinkti naują CSTP Gvinėjoje visau. Mūsų užduotis paremti trapę valstybę ir sureguliuoti, kad, vis, kad tai valstybė netaptų tik tai narkobiznio e, šulų kontroliuojama valstybė. Bet kokiu atveju dėrybos reikalingos, reikalingas ir geresnis planas, kaip galėtų egzistuoti veikianti gynėja visau valstybė. Bet dabartinis momentas tam yra netinkamas, tą reikėtų daryti kiek vėliau. Dėkoju, sako pirmininkas, ponas Tenok. Labai trumpai, pamiršau paklausti, Britų spaudoje labai daug kalbama, praeitą savaitę buvo apie Kiniją, apie galių konfliktą. Tarp partijų buvo kalbama apie tai, kad galbūt buvo nužudytas Britų, vienas Britas ir atrodo prancūzas. Ar įvyko kažkokia diskusija apie tai taryboje? ir kaip tai galėtų paveikti ES ir Kinijos santykius. Ir aš tikiuosi, kad reformatoriai e, čia dominuos, o ne tie, kurie laikosi kietos e, griežtos politikos. Apie tai vakar nekalbėjome. Chinese uh, leaders now in September. Bet atrodo rugsėjo mėnesį ar spalio mėnesį bus išrinkti nauji lyderiai Kinijoje ir tikiuosi, kad jie bus drąsesni, drąsiau vykdys reformas įvairiose srityse. Bet, e, aišku, kol rinkimai dar neįvyko, mes nieko negalime nuspėti. Apie konkrečius jūsų minėtus faktus aš negaliu nieko pasakyti, nes aš e, nežinau, kaip ten yra. For... Dėkoju už tai, kad radote laiko atvykti pas mus, papasakoti apie tarybos posėdį ir tikiuosi, kad ateityje sėkmingai bendradarbiausime. Taigi, dar kartą dėkoju. Den... Ponios ir ponai, kitas darbo tvarkės punktas yra bendros diskusijos dalyvaujant ekspertams, o ne Europos parlamento nariams. Diskusijų tema direktyvos dėl skaidrumo, dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Jeigu kas nors galėtų šiek tiek praskaidrinti šito pavadinimo reikšmę, irgi būtų neblogai. Taip, kitas klausimas yra metinės finansinės ataskaitos ir panašus dalykėliai. Džiaugiuosi, kad mes rengėme šitas dvi nuomonės dėl direktyvų projektų. Ir tai atsakingi komitetai, atsakingas komitetas yra Teisės reikalų komitetas, o mes rengėme nuomonės ir pasikvietėme ekspertų, kurie turėtų pateikti mums savo poziciją. Laiko turime nedaug, todėl reikėtų pradėti iš karto Iš pradžių kalbės ekspertai, o potė, po to ponia Brantner mums paaiškins, ką jie sakė. Pradėsime nuo ponios Šelihan. Ji buvo ekspertė įvairiais finansiniais klausimais ir suteiksime žodį jai. 1504, uh, was... Uh, Dėkoju, kad pakvietėte mane čia. Ir papasakosiu Jums apie tai, kokį poveikį, tai apie įtaką skaidrumo ir apskaitos direktyvai. Manau, kad tai mums padės suteikti didesnio energetikos skaidrumo ir taip pat didesnio išteklių skaidrumo. Aš kalbu apie Kardin Lugar nuostatą. Ir Iš tikrųjų, jungtinėse valstijose yra daug daroma ir reikėtų šiandien pasvarstyti apie tos veiksmus. Visų pirma, labai uh, jau iš pavadinimo matote, apie ką yra šis um, įstatymas, šis teisės aktas. Jis yra skirtas naftos kasybos sričių prekybai ir taip pat mes stebime, kaip saugumo ir vertybinių popierių komitetas įgyvendina taisyklės ir projektas yra. Ir apie, na, buvo kalbama taip pat apie projektus. Ir dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, e, tai yra, kad priimanti šalis, jai bus taikomas tam tikros išlygos, Ir tai yra bloga mintis. Yra naujų įrodymų, rodančių, kad yra tam tikrų nuostačių priimančiose šalyse, kurios gali iš tikrųjų trukdyti atskleisti tam tikrą informaciją. Kolumbijos universiteto teisės mokykla atliko tyrimą, apie 150 sutarčių ištyrinėjo, e, išanalizavo ir e, nustatė, kad nėra nuostatų, kurios trukdytų atskleisti tam tikrą informaciją, o jeigu yra kažkokių trikdžių, e, kliučių, tai dažniausiai tos sutartys yra um, skirtos kompanijoms, kurios turi pranešti apie savo vertybinių papirų emisijas. Jeigu numatome išlygas, tai um, reiškia, kad valstybėms yra, valstybės yra skatinamos priimti tam tikrus e, įstatymus ir taip yra siekiama daugiau skaidrumo. Man atrodo, kad tai nėra gera mintis. Jeigu yra kažkoks įstatymas, kuris e, buvo priimtas anksčiau, tai jam reikia taikyti atitinkamus terminus. Tačiau dabar aš norėčiau tiesiog jūs e, paskatinti apsvarstyti uh, šitos aspektus. Uh, now, Dėkoju dabar e, Britų naftos kompanijos atstovė. Atstovas, atsiprašau, Blaith. Aš papasakosiu Europos pramonės kompanijos asociacijos e, poziciją, yra priimta tam tikra ataskaita ir Mes norime daugiau skaidrumo, esame pasirengę atskleisti atitinkamą informaciją ir norime, kad tos atskleidimo taisyklės iš tikrųjų darytų tinkamą poveikį. Kalbant apie devintą apskaitos direktyvos skyrių, tai um, reikia laikytis proporcijų, reikia stengtis išvengti žalos prekybai ir taip pat uh, E, reikia išvengti konkurencingumo mažnymo, ES e, įmonių konkurencingumo mažnymo. Taip pat e, pasiūlyme yra aiškinama, kad labai daug informacijos naudingos piliečiams galima taip pateikti. Mes manome, kad mm, ta informacija gali būti teikiama ir nacionaliniu, regioniniu, ir vietos lygiu, ir taip pat reikia konsultuoti su vietos e, teisininkais, taip pat e, na, pirmoji prievolė įmonėms yra laikytis nacionalinių įstatymų. E, kitas klausimas yra atskaitomybės lygis. Mes turime pasakyti, kad uh, dažnai yra um, skirstoma kategorijas ne pagal projektus. Taip pat labai sunku yra apibriežti terminą projektas. Labai sunku apibriežti, kas tai yra. E, ir taip pat reikia atsižvelgti į galimą įtaką ES įmonių konkurencingumui ir apskritai ekonomikai. Uh, Ir man atrodo, kad remintis e, savo patirtimi galiu pasakyti, kad kol kas atskaitomybė nėra patenkinama ir inf, būtų galima teikti informaciją apie balansą, apie pelno ir nuostolio ataskaitą ir aš ne visai gerai supratau, kas yra devintojo skyriaus, e, kaip tas devintojo skyriaus išplėtimas gali padėti kovoti su korupcija. Ir taip pat reikia pažymėti, kad remiantis savo patirtimi, aš dirbau kaip inspektorius, kažin ar galima, ta, remiantis tą informaciją, kurią reikalavime teikti, prieiti kažkokių tai e, naudingų išvadų. Ir galiausiai kyla problema kad bus taikomi įvairūs informacijos atskleidimo metodai, kad jie nesutaps. Politikai ir, ir kiti atstovai, įmonių atstovai teigia, kad tai būtų nepriimtina, kad tie metodai neturi e, labai skirtis ir reikia juos kažkaip suderinti. Na, o baigdamas grįšiu prie savo įžanginių pastabų. Mes norime daugiau skaidrumo, norime uh, Esame pasirengę teikti informaciją apie mokėjimus ir e, taip pat e, palankiai vertintume galimas informacijos atskleidimo taisyklės. Dėkuoju. Now, Taylor, Dabar ponas Simonas Taylor, kuris atstovauja čia pilietiniai visuomeniai. Dėkuoju. Keturi dalykai. Visų pirma, reikėtų e, pamastyti, kiek jau vyksta tas procesas. Kai kas e, turbūt jau tik visai neseniai apie tai sužinojo. Aš sužinojau apie panašus veiksmus, kai prasidėjo tam tikra kompanija 99 metais. O Džordžo kompanija pagal Džordžo Sorošo e, programą buvo tarsi tasa. Mes čia kalbame apie darbą, e, na, kuris truks tikrai ilgai. Bus yra įtraukiamos apie 600 nevyriausybinio organizacijų iš viso pasaulio. Uh, ir iš, reikia taip pat pasakyti, kad iš kalnakasybos priemonės gaunamos labai didelės pajamos ir mes manome, kad tikrai yra problemų susijusių su kompanijų atskaitomybė tose vietose, kur tos kompanijos veikia. Taigi, lyg ir pradedame kurti pasaulinius standartus ir jeigu ta pradžia nebus gera, jeigu tie standartai uh, nebus pradėti kurti gerai, tai gal kažkiek skaidrumo ir suteiksime, tačiau tos atskaitomybės, visiškos atskaitomybės e, nesukursime. Taip pat e, mes norėtume, kad projektas būtų tinkamai apibrieštas. Tai yra labai svarbu. Jau Stevenas kalbėjo, kad trūksta šiokio tokio nuseklumo tarp įvairių pramonės sektorių. Mes manome, kad būtų galima taip apibriežti projektą. Projektas turėtų būti E, tam tikros veiklos, kurias teikiama licencija ar kitoks leidimas e, vienetas ir, ir kad taip pat reikia remtis tuo pagrindu, koncesijos suteikimo pagrindu. Stevenas turbūt pamena, kad šiais metais buvo paskelbtas tyrimas, uh, apie e, Britų, e, British Petroleum veiklą Angoloje. Ten kalbama apie 110 milijonų ir ir Ir tie pinigai skirti kažkokiam technologijų e, centrui, kuris visai neegzistuoja. Taigi, British Petroleum tikrai turėtų nerimauti dėl tokių dalykų ir štai kodėl reikia skleisti informaciją apie projektus. Aš nesakau, kad British Petroleum kažką neteisėto padarė, bet tiesiog reikia pasakyti, kad dabar einame prie metodų, kurie užtikrintų legitimumą, teisėtumą projektų, e, kurio reikalauja projektų sutartis. Komisijos pasiūlyme yra tam tikra išlyga, išlygos nuostata. Aš nesutinku su ta nuostata, tai yra paskata diktatoriams, pavyzdžiui, Gedafi pasinaudojo, na, ėmėsi tam tikrų veiksmų praeitais metais viduržėmio jūros regione ir nenorėčiau, kad panašių situacijų atsirastų ir ateityje. Tai taip tiesiog atsirastų ta kleptokratinė lyderystė ir jokios atskaitomybės nebūtų užtikrinta. Aš labai džiaugiuosi, kad pranešėja Brantner, tikiuosi, kad ji e, paskatins atsisakyti tos e, išlygos, tos leidžiančios nukrypti nuostatos. Taip pat pagal vieną tyrimą sakoma, kad e, tos kompanijos, kurios veikia EIT srity, neturėtų privalėti atskleisti tos informacijos. Man atrodo, kad daug kompanijų dirbančių toje srityje teikia neadekvačią informaciją, ta informacija mums nieko nepasako, Todėl iš tikrųjų reikėtų kokybiškos informacijos apie projektus ir EITR srityje. Turime kažką daryti prieš tas kleptokratinės, tos kleptokratinės lyderius ir todėl norėčiau ir ekvivalentiškumo nuostatos. Dėkoju. Ir galiausiai ponas Stefan Šefert. Jis yra e, viešųjų konsultantų partneris ir konsultuoja ES teisės aktais. Ačiū, aš esu e, Afrikos forumo vadovas, tai yra Bruselėje veikianti nevyriausybinė organizacija palaikanti ryšius su, su Afrikos šalimis, su korupcija e, daro žalą ekonomikos vystimuisi e, besivystančiose šalise, e, nes tokiu būdu yra bloginama konkurencinė padėtis mūsų valstybių įmonių ir kitų valstybių įmonių. Nepaisant to, manau, kad komisijos dokumentuose pateikiami pasiūlymai yra šiek tiek per kuklus. Uh, norėčiau atkreipti dėmesį į ryčių reglamentą, kuris buvo tikrai drasus teisės aktas jame. Yra e, įtvirtinamas e, skaidrumas cheminių medžiagų gamyklos, gamykos, gamybos srityje. Negalima draudžiama importuoti cheminės medžiagas, jeigu jos nebuvo išbandytos e, <clears throat> ir nebuvo nustatytas atitikimas ES standartams Tuo tarpu šiais ir tokiu būdu Europos e, chemijos pramonės konkurencingumas dėl šio teisės akto pagerėjo, buvo e, nustatyta atitinkama metodologija, kaip kontroliuoti visą tiekimo grandinę. Todėl kyla klausimas, kodėl panašios metodikos nebūtų galima taikyti, siekiant išnaikinti korupciją tiekimo grandinėje. Todėl norėčiau tris pasiūlymus pateikti. Manau, Ir visiškai pritariu pranešėjai, kad e, e, šis teisės aktas turėtų būti taikomas ne tik kasybos ir gavybos pramonėje, Afrikoje esama kitų sektorių, pavyzdžiui, infrastruktūros, taip pat žemės ūkio, e, kitų naudmenų sektoriai Neseniai vyko konferencija dėl žemės grobstimo ir e, e, Berlyno universiteto atliktas tyrimas parodė, kad didžiausi žemės grobstytojai yra e, Europos, Afrikoje yra Europos maisto gamybos koncernai. Manau, kad reikėtų į vykstančias diskusijas procesus įtraukti visas su vyriausybimu susijusias institucijas ir organizacijas. Kleptokratiniai režimai puikiai žino apie diskusijas vykstančias Vašingtonė ir Briuselėje. Pietų Afrikos vyriausybė nukreipė visą savo vykdomą kleptokratinę veiklą per tam tikrą atskirą organizaciją, specialiai tam įsteigta, kurią kontroliuoja valdančioji partija. Taip pat valstybės narės privalo atlikti savo namų darbus, nes e, įmonių atskaitomybę galima užtikrinti tik tai taikant jų vadovybei e, atitinkamas bausmes ir e, sankcijas, todėl turėtume raginti valstybės narės imti pavyzdį iš Junktinė karalystė patvirtinto kovos su kišininkavimu įstatymo. Taip pat e, reikia kalbėti apie šimtus e, e, bona fide kompanijų pavyzdžius, kurie, kur, kurios jau nustatė atitinkamus mechanizmus, kaip išvengti korupcijos ir Galbūt Europos parlamentas galėtų e, paraginti taikyti tam tikrą tarpusavio kontrolės ir peržiūros mechanizmą, kuris yra taikomas tarptų įmonių e, sudarant verslo sandarius, nes vis daugiau stambių investuotojų suvokia, kad esama didelės politinės rizikos ir grėsmės investuojant į e, korumpuotas e, įmonės. E, dėkoju už galimybę pristatyti šias mintis pirmininkas. E, labai ačiū. Manau, kad visi turime naudos iš mūsų problemų svarstymo ir vertinimo. Dabar steiksiu žodį pranešėjai poniai Brantner. Ačiū pirmininkai, dėkoju visiems ekspertams, kurie tinkamai pristatė komisijos pasiūlymo aplinkybės, aš jas labiau nesigilinsiu, tik tai norėčiau Jums pasiūlyti ir pristatyti savo ketinimus ir, ir pasiūlymus, kuriuos ketinu pristatyti šiam parlamentui. Palankiai vertinu komisijos pasiūlymą po to, kai buvo primtas atinkamas teisės aktas Junktinėse valstijose, na, mes ne pirmieji atitinkamą teisės aktą patvirtiname, tačiau bent jau sakome gerų transatlantinių partnerių pavyzdžių. Tokiu būdu e, galime išvengti įvairių procedūrinių e, dubliavimusi santykiuose su savo partneriais, taigi labai palankiai vertinu šią iniciatyvą. Esu tikra, kad tokiu būdu ne tik padėsime pilietinės visuomenės subjektams bei įmonėms veikiančioms trečio pasaulio šalyse, tačiau taip pat padėsime investuotojams priimti geresnius sprendimus, kurie padėtų užtikrinti stabilumą ir energetinį saugumą. Puikiai žinote, kad energetinis stabilumas yra daug tvirtesnis tose valstybėse, kurios gyvena taikoje ir kurių vyriausybės e, tinkamai veikia. E, mes tokiu būdu e, nusipelnysime kažkiek ne tik trečiosiams šalims, tai ne tik jų labui, tačiau taip pat užtikrinsime geresnę abipusę atskaitomybę. Savo pranešime aš daugiausiai dėmesio skirsiu poveikiu trečiojo pasaulio šalims ir manau, kad teikiamas pasiūlymas pasinaudingas siekiant pagerinti padėtį. Aišku, visiškai korupcija nebus išnaikinta, tačiau mes sudarysime sudėtingesnės sąlygas jai vešėti visiškai atsikratyti korupcijos yra neįmanoma ir e, geriausiai tai patvirtina padėtis mūsų pačių valstybėse narėse, tačiau e, bent jau galima e, šio pasiūlymu ir atitikmas pokyčiais užtikrinti tam tikrą pasirinkimo galimybę. Manau, kad reikėtų numatyti tam tikrą slengstį e, prievolę teikti informaciją apie mokėjimus nuo 100 tūkstančių eurų. Taip e, būtų palengvinama našta e, susijusi su mažesnės apimties mokėjimais, kurių šiame sektoriu na, ir taip nelabai pasitaiko, tačiau nepaisant to, tokį slengstį turėtume numatyti. Taip pat reikia E, analizuoti ir įvertinti valstybės narėse galiojančią informaciją dėl slaptumo. Manau, kad e, pagal šios teisės aktus e, valstybėms narėms demokratiniu keliu, skaitai valstybėms demokratiniu būdu būtų sėtinga patvirtinti atitinkamus įstatymus, aišku, esama teisės sistemoje atitinkamų išimčių susijusių su slapta ar įslaptinta informacija su tam tikromis e, verslo sutarčių nuostatomis. Šiam aspektui, mano nuomonė, turėtume skirti pakankamai dėmesio, esame dar kito aspekto susijusio su atskiriamis pramonės sritimis ir atskleidžiamais duomenimis trečiose šalyse. Reikia kalbėti ne, kaip, ne tik apie trečių šalių vyriausybės, tačiau ir apie tarptautinės ES kursios kompanijas veikiančias trečiosiuose šalyse. Čia reiktų mums nuosekliai elgtis ir e, neveidmainiauti numatant prievalės e, teikti tam tikrą e, informaciją apie, pavyzdžiui, gamybos apimtis e, arba pardavimų apimtis. Galbūt būtų galima taip pateikti geresnius pasiūlymus dėl to, kokia informacija galėtų būti naudinga. Aš esu pasirengusi į tuos pasiūlymus atsižvelgti. Taigi tokie būtų keli svarbiausi aspektai ir aš pritariu būtinybei vadovautis e, atskiriais projektais grindžiamų požiūrių. Kalbant apie administracinę naštą gulančią ant Europos įmonių pečių, esu gausi atitinkamos informacijos privačiose pokalbiuose taip pat, kad e, dėl šių reikalavimų įmonės net privalės rinkti naujų duomenų, papildomų duomenų, nes įmonės dažniausiai ir taip e, šios duomenys renka susijusius su atitinkamais mokėjimais, kurie yra vykdomi arba gaunami, taigi naujų duomenų kaupti čia neprireiks reikės tik tai atitinkamai paviešinti arba pateikti šią sukauptą jau dabar informaciją. Manau, kad dėl to smarkiai padidėtų įmonėms administracinė našta. Dažnai e, sulaukime tokių vertinimų, kad e, e, bus verčiama atskleisti tam tikrus svarbius duomenis arba jautrus duomenis atitinkamų atžvilgių, tačiau aš nemanau, kad čia būtų kalba apie visiškai slaptus duomenis. apie kuriuos atitinkamo uh, sektoriaus subjektai ir taip yra informuojami, taigi mes šiandien turėtume per daug nusileisti. E, noriu paminėti, kad per pastarį pusmetį du kartus lankiausi Libijoje ir susitikau su tikrai drąsiais jaunais žmonėmis, kurie siekia didesnio skaidrumo Libijoje ir yra e, nusiteikę e, to skaidrumo pasiekti jeigu Libijoje mm, neužtikrinsime atitinkamos atskaitomybės susijusios su pajamomis už parduodamą naftą, tai to skaidrumo niekada e, nesulauksime, nes tie asmenys asmeniškai daug rizikuoja e, rinkdami atitinkamus duomenys susijusiai su naftos įmonių vykdomais, e, vykdomais gavybos ir pardavimų apimtimis. E, kadangi siekia naudos savo šaliai ir kadangi jie asmeniškai rizikuoja, tai manau, mes turėtume e, sukaupti pakankamai drąsos ir jiems padėti. Pirmininkas, labai ačiū. Nu, prieš suteikimą žodį e, kolegoms. Noriu pristatyti, kad po to dar ekspertams suteiksiu galimybę atsakyti, po to vėl suteiksiu ir Franceskai, pirmasis klausė ponas Prėda. deși nu sunt raportor din umbră decât pentru um, deși nu sunt raportor din umbră decât pentru directiva privind. Dėkoju, pirmininkė. Kaip uh, šešėlinis pranešėjas atsakingas už uh, skaidrumo direktyvą, aš atstovauju ponui Guranu, kuris um, yra šešėlinis pranešėjas dėl kitos direktyvos, tačiau jis pats negalėjo šiandien atvykti. Norėčiau padėkoti pranešėjai, referentai už pranešėjai už pranešimą ir taip pat dėkoju svečiams, kurie atvyko ir pateikė svarbios informacijos. Labai svarbu išgirsti nuomonę tų, kuriuos tiesiogiai paveiks pokyčiai. Ir taip pat labai dėkoju ponui Blath iš British Petroleum už tai, kad apsilankė. Reikia išgirsti bendrovių dirbančių atitinkamai srityje nuomonę ir reikia taip pat apsvarstyti, kokios bus praktinės pasiekmes ekonominiai veiklai šitoje srityje ir kokios bus pasiekmes, koks bus poveikis didelėms kompanijoms ir e, subrangovams, e, kurie dažnai yra mažos ir vidutinės įmonės. Mano frakcija LP e, palaiko atsiskaitimą, atskaitomybę pagal šalis, o ne pagal atskirus projektus. Mes manome, kad teikti ataskaitas kas met ar kas pusę metų užtenka, nereikia kas ketvirtį teikti tų ataskaitų. Manome, kad savarankiškos mažos ir vidutinės įmonės vargiai galėtų taip dažnai teikti ataskaitas ir tai keltų problemų. Peržiūros nuostata yra taip pat esminė. Situacija Amerikoje parodė, kad Dodd-Frank įstatymo įgyvendinimas padėjo pasiekti daugiau nei iš. Na, iš tikrųjų, buvo sumota daugiau negu numatyta pradžioje. Reikėtų labai atsargiai išnagrinėti komisijos pasiūlymą ir nepriimti skubotų sprendimų. Ponas Howard, dėkoju e, gerbiamai Brantner. Aš džiaugiuosi taip pat galėdamas dalyvauti šiame klausime šiandien. BP kompanijos atstovas. Na, malonu, kad jis atvyko, kadangi jūs esate čia, tai aš norėčiau paklausti, kas atsitiko tiems šimtui 150 milijonų dolerių Angoloje, kur jie nutekėjo. Kitas dalykas. Kalnakasybos bendrovės ne visada turi tik priešintis tam, kas yra siūloma. Galbūt tokia kompanija kaip jūsų masto plačiau ir žiūri, na, mato perspektyvas. Komisijos narys Barnie pasakė, kad Europa pralenks Ameriką savo reikalavimais ir aš dėkoju jam už tai. Iš Amerikos perspektyvos, kas būtų sunkiausia Europoje, ką būtų sunkiausia įgyvendinti. O dėl saugumo ir bendradarbiavimo komisijos vaidmens, tai gal galėtumėte pakomentuoti patirtį įgytą Amerikoje. Uh, ryšium su informacijos atskleidimu ir taip pat aš esu vieno komiteto ambasadorius, norėčiau taip pat pasakyti, kad reikia kalbėti apie tvarų visų kompanijų e, informacijos teikimą, atskleidimą. Ir taip pat galbūt reikėtų bendros pasaulinės atskaitomybės sistemos įmonėms. Dėkuoju, ponas e, Pone Gomes. Make... Žinoma, mes nepanaikinsime korupcijos, bet galime prisidėti prie jos sumažinimo ne tik besivystančiose valstybėse, bet ir pas mus, nes jų korupcija susijusi su mūsų korupcija. Todėl, manau, atskaitomybė yra tokia svarbi ir mes turime uh, apimti visus sektorius, visas valstybės ir neleisti jokių išimčių nei vienoje valstybėje, nes išimtys reikš kad jos bus ir taikomos ir mes turime tada susijęti išimti su mūsų parama. E, be to, aš labai paremčiau tą e, atskaitomybę pagal projektus. Mano šalis, Portugalija, joje 19, 19 iš 20 biržoje kotiruojamų įmonių neturi savo holdingo, įmonių, holdingo įmonių Portugalijoje, o jos yra įsteigtos 16 jų yra Niderlanduose, viena Kaimanų salose ir Šveicarijoje. Ir jie teigia, kad taip yra ne tik todėl, kad taip jie daro dėl skirtingų mokesčių tarifų, tai yra visos ES problema, ta mūsų mokesčių džiunglė, tos mokesčių džiunglės, bet ir tam, kad jiems nereikėtų atskleisti visos informacijos apie savo verslą visame pasaulyje. Jie turi verslą Angoloje ir visur kitur. Ir būtent dėl to jie ir nenori būti įsisteigę mano šalyje. Ir mums reikia kažkaip kovoti su tomis mokesčių džiunglėmis Europos Sąjungoje. Ir tai būtų vienas e, žingsnis tą linkme ir būtume nuoseklus, jeigu priimtume tokio pobūdžio informacijos atskleidimo reikalavimus. Aš dar noriu pridurti, kad net nemanau, kad administracinė našta būtų nors kiek didesnė. Manau, kad jeigu įmonės, kurio e, daro savo verslą garbingai ir sąžiningai, tik turės naudos iš tokio skaidraus atskleidimo, ypač vidutinės ir smulkios įmonės. Pone Kopa, ačiū pirmininkė. Šiandien svarstome dvi skaidrumo direktyvas susijusios su informacijos atskleidimu ir atskaitomybė. Tai labai svarbios Europos komisijos iniciatyvos susijusios su e, šių faktorių galimybę paveikti krizės rezultatus Ir atsižvelgiant į tai, ką mes jau nu-, nuveikėme finansų sektoriaus reformos klausimais, tai yra tik tai nuoseklus mūsų tolesni žingsniai man trūksta e, kaip tik e, korupcijos klausimas yra labai e, svarbus ir dabar dažnai svarstomas ir norėčiau pasveikinti ponę Brantner dėl jos požiūrio į šias problemas. Dabar konkrečiai dėl informacijos pateikimo. Manau, kad informacija turėtų būti kuo plačiau prieinama visuomeniai, kad investuotojai galėtų apsispręsti, žinodami visą informaciją. Informacija turi būti pateikiama ne tik iš ES, bet ir iš kitų šalių. Skaidrumas padės stabilizuoti mūsų finansų sistemą ir padės jai pasveikti. Ir ypač tarptautinėse įmonėse to skaidrumo dar trūksta. Manau, kad jis padės padidinti ir konkurencingumą. Uh, Be to, mm, konkurencingumas turi būti lygiai teisis tose valstybėse, kuriuose veikia didžiuliai tarptautiniai koncernai ir kitose valstybėse, kuriuose jų nėra, reikia suderinti skaidrumo reikalavimus. Pritariu poniai Brantner, kad informacija turi būti teikiama pagal valstybės ir kad turi būti pateikiama informacija ir apie apyvartą, apie darbuotojų skaičių ir panašiai. Kalnakasybos įmonėse įmonės privalo nurodyti mokėjimus pagal kategorijas, pagal projektus. Tai yra jų metinės atskaitomybės dalis jau dabar. Taip pat svarbu, kad šios informacijos būtų tokios, kad galima būtų paklausti, pateikti papildomos informacijos, jeigu jos reikia investuotojams ar vartotojams ir jeigu tai garantuoja jų geresnę apsaugą. Aš noriu padėkoti ekspertams už jų įdomius pasisakymus ir socialistų frakcijos vardu noriu pasveikinti pranešėją su šiuo pranešimu. Dėkoju, sako pirmininkas. Na, visų pirma, tai yra visiems mums rūpinti iniciatyva. Daugybė žmonių pasirašė peticiją dėl šio klausimo, buvo pasiusta gal 15 tūkstančių laiškų parlamento nariams raginantiems imtis tokios iniciatyvos. Mes turime galvoti apie geresnį valdymą besivystančiose valstybėse ir mes visi sutinkame, kad skaidrumas yra labai svarbus. Reikia užtikrinti, kad tai, mes, ko mes siekiame šiame teisės, šiuo teisės aktu, būtų, ting, būtų, kad visą tai būtų galima panaudoti efektyviai. Ir kad tai neapimtų tik tai gavybos pramonės. Žinoma, kai kalbam apie gavybą, ta informacija būtų ypatingai naudinga. E, noriu paklausti biudžetų petrolim atstovai. Aš gavau iš tokio kolegos John Brown laišką, kuris taip pat dirba VP. Ir Aš norėčiau paskaityti tą laišką, kuris nusintė ministrui šiuo klausimu. Ir mm, jis pasakė, kad e, visą tai turėtų vykti pagal valstybės, o ne pagal projektus. Ir tai padėtų susijęti vietos išlaidas ir vietos pajamas. Jeigu visą tai būtų daroma pagal projektus, tai mes negautume informacijos apie tą gerovę, kuri yra sukūriama konkrečiame regione. Ir mm, dabartinė situacija, kai trūksta derinimo tarp ES ir JAV teisės aktų, yra ne, labai nepalanki ir reikia žiūrėti, kad jie būtų suderinami. E, dabar nemanau, kad valstybės narės, kad įmonėms, kad įmonės atsiduria nepalankesnėje padėtyje dėl to, kad atskleidžia savo e, finansinius duomenis. Ir man atrodo, kad taryba bando šiek tiek sušvelninti šios teisės akto nuostatus, tuo tarpu mes kaip parlamentas turime labai aiškiai pasakyti, kad informacija turi būti pateikiama susijęjant konkrečiai su tikslu, kam ji yra pateikiama ir mes remsime šį požiūrį. Ir noriu dar kartą padėkoti kolegijai Brantner už jos poziciją. Jeigu aš gerai supratau, ponė Brantner užduos vieną klausimą jums, jeigu jūs leisite, o jeigu, o, jeigu leisite, o po to ji susumos diskusiją. Taip, Aš išgirdau komentarų iš pono, pono Predos ir norėčiau BP atstovų paklausti, kodėl jūs pasisakote prieš projektinį, projektinę atskaitomybę, jeigu galėtumėt pakomentuoti tai. Now, uh... Dėkoju. Žinoma, panas Blas ar kiti kolegos, jeigu norės atsakyti, tai prašom. Dvi minutės jums. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, atsakysiu dėl tos ribos, dėl reikšmingumo ribos. Ir taip pat dėl, paminėsiu laišką, kuris buvo išsiustas ECC kontekste. Tai galbūt padės jūsų diskusijoms. Tame laiške sakoma, kad materialūs e, individualūs mokėjimai dažnai yra siejami su korupcija, pavyzdžiui, tai yra mokesčiai už mokslą įvairių pareigūnų sunums, dukterims, e, taip pat e, kelionėms į užsienį skirti pinigai. Todėl reikia pasvarstyti dar tą ribą, tą minimalę ribą ir manau, kad jūs tai galėsite nuspręsti. Paliksiu jums e, tą informaciją, kurią minėjau. Komisijos narys Barnier tikrai laikėsi savo pažado, įtraukė ir miškininkystės sritį, kur nėra įtraukta į JAV įstatymus, medienos rošos sritį. Taigi, puiku, kad laikomasi tų pažadų įsipareigojimų. Dėl ECC vaidmens labai svarbu pažymėti, kad vėlu, vėluojama dėl. dėl jam pasipriešinimo ir tai iš tikrųjų na, padarė atitinkamą poveikį ir sukėlė nerimą ECC kontekste. Mes tikimės, kad greitai bus imtasi kažkokiu veiksmu, kad Na, o galiausiai dėl naštos bendrovėms. Iš tikrųjų, reikės kažkokių naujų būdų, naujų metodų, numatančių, kaip bendrovės turi rinkti duomenis. Jeigu kalbėtume tokias bendrovės kaip BP ir panašios, jeigu joms bus taikomas tas įstatymas ir tai manau, kad tai joms padės tiesiog geriau veikti ir e, tai sukurs joms palankesnės sąlygas. Dėkoju, ponas Blais. Tiesiog atkreipsiu dėmesį, kad apie naštą kompanijoms ir uh, Dėl Angolos taip pat buvo iškeltas klausimas apie mokėjimus ir buvo klausima, kur tie pinigai pateko. Mes buvome įsipareigoję sumokėti už sutartį ir įvairūs mokėjimai kasmet na, yra išmokami įvairaus, įvairaus pobūdžio mokėjimai ir Ir iš tikrųjų Angolos e, prievalė yra rodyti, kad tie pinigai pateko ten, kur turėjo patekti. Ir tiek aš galiu pasakyti dabar, aš suprantu, žinau, kad TVF yra pasirengęs atlikti tyrimą, preliminarų tyrimą dėl to klausimo, galbūt apie Angolos klausimą irgi bus e, tame pranešime toje ataskaitoje kalbama. Kol kas aš dabar negaliu pasakyti, kas atsitiko su tais pinigais Angoloje dėl BP pasipriešinimo priemonėms. Tai toms priemonėms, kurias taiko tam tikri režimai. Malonu, kad BP pasipriešino kai kurioms priemonėms ir valdybos pakaitinis narys aktyviai veikia toje gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvos srityje. Mes e, iš tikrųjų konstruktyviai prisidedame. ECC tinklalapyje galite pamatyti mūsų pastabas, mūsų įnašą. Na, o dėl atskaitomybės pagal projektus. Kai kuriuose šalyse bus toliau taikomos dabartinės taisyklės, o kitose šalyse, man atrodo, atskaitomybė pagal šalis iškreiptų situaciją ir štai kodėl bendrovės iš tikrųjų nepritarė požiūrį grindžiamam projektais. Dėkoju, jeigu kažkas norėtų papildyti. Ponas Šefar, dvi minutės. Noriu trumpai pakomentuoti e, stambių įmonių ir mažų bei vidutinių įmonių padėtį. Mm, nenorėčiau, kad e, stambios įmonės būtų laikomos korumpuotesnėmis už mažas ir vidutinės advokato Hoffmano vadovaujamo instituto tyrimas aiškiai parodė, kad vidutinio dydžio įmonės nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu aktyviai dalyvauja įvairioje, įvairaus pavudžio korupcinėje veikloje, ypač tose šalise, kur korupcija yra paplitusi. Stambios įmonės yra įtraukiamas į atitinkamus sąrašus, yra kontroliuojamos ir vis labiau prižiūrimos stambių investuotojų. Pavyzdžiui, e, valstybiniai investiciniai fondai, pensijų fondai vadovaujasi aiškiamis taisyklėmis investuodami savo turimas lėšas, taip pat ir e, jungtinių valstybių stambės e, kompanijos dėl to E, yra e, daug geriau informuotos apie tai, kaip galima elgtis ir kaip negalima elgtis, juose veikia atitinkami e, skyriai, kurie stebi padėtį atitinkamuose regionuose ir valstybėse, todėl būtina užtikrinti dar geresnį dar geresnę priežiūrą ir kompaniją ir taip pat aiškiai išskirti tinkamai besielgiančias įmonės, vadinamasias bona fide kompanijas. Ponai Taylorui žodis. Ačiū už skaitimą nuomonėmis dėl mokėjimų. Siekinėšti čia tam tikrą aiškumą E, vyksta diskusijos apie tai, reikia vertinti e, atskirius projektus ar ne ir atitinkamos diskusijos vyksta kitoje Atlanto pusėje jau iki 5-6 metus. Aišku, geriausias atsakymas e, arba būdas spręsti šią problemą yra nustatyti pasaulinius standartus, todėl labai svarbu atitinkamai pamastyti ir aš neturiu menyje BP kompanijos, tačiau visos naftos gavybos įmonės patiria nemažai problemų dėl uh, e, uh, e, Dot Frank uh, e, įstatymo ir uh, galbūt kai kurios taisyklės mums ir nėra priimtinas, tačiau teisės aktus priima būtent teisėkuros institucijos ir tai yra demokratinės santvarkos sudėdamoji dalis. Ir esate visiškai teisūs, sakydami, kad ne jums tenka atsakomybė už tai, kur tie pinigai nukeliauja, tačiau jums tenka atsakomybė už tai, kad būtų priimti atitinkami teisės aktai, kuriais remiantis būtų atskleidžiama atitinkama informacija susijusi su. su dešimtimis e, milijardų dolerių, kurie per pastaruosius metus buvo e, išleidžiami atitinkamiems tikslams, nes pavyzdžiui, Tarptautinis valdos fondas negali rasti galų, kur nuo 2017 metų dingo 10 milijardų e, dolerių ir dėl, dar, dėl kitų 23-25 milijardų dolerių TVF turi atitinkamų įtarimų. Taigi klausimas kyla, kodėl e, tokia padėtis e, e, susiformuoja ir kur dinksta tie pinigai, o kadangi pinigai dinksta, reikia vertinti atskirus projektus, tačiau dar diskusijos gali užtrukti iki trejų metų ir jau po to mes jokių galų nebegalėsime atsekti, nes esame žmonių, kurie nori tinkamai elgtis, kiti E, nenori tinkamai elgtis ir duoda kišius pasitelkdami naujus egzistuojančius mechanizmus ir būdus, e, aptikdami tam tikrų teisinių spragų. Taigi turime vertinti atskirius projektus. Ačiū, ponia Brantinė, dabar apibendrins diskusiją. Dabar komisijos atstovas, ponė tiksliau, atstovė ponė Kasmyris. Ačiū už jūsų pranešimą, šiandienos diskusijos, kurios vyko labai įdomiai, noriu tik patikslinti ir papildyti jas, konstatuodama tos skirtumus vertinant šį klausimą politinių požiūrį, todėl komisija pasistengė užtikrinti ir pasitelkti tam tikrą tolygų požiūrį, siekdama įgyvendinti tikslus susijusius su korupcijos mažinimo siekiais valstybės, kitose valstybėse, taip pat ir ES šalyse. Noriu priminti, kad direktyvoje numatytas, e, numatytas tam tikras direktyvos nuostatų peržiūrėjimas po penkerių metų ir yra numatoma galimybė išplėsti šios, šio teisės akto nuostatų taikymo sritį apimant ir e, kitus sektorius. O šiuo metu norime apsiriboti tik tai tomis sritimis, e, kurios yra minimos komisijos pasiūlyme. Ačiū dabar ponia Brantner. Dėkuoju ekspertams, kitiems diskusijų dalyviams, ypač dėkoju iš toliau atvykusiems ekspertams. Džiaugiuosi girdėdama, kad problemos nėra susijusios su finansiniais aspektais, nes daug atitinkamų gandų esame girdėję šiame parlamente. Nekantrai laukiu E, dokumento, kurį minėjote susijusio su reikšmingumo riba. E, su juo susipažinti mums bus labai naudinga, tvirtinant būsimus teisės aktus. Skalbėjote apie e, tam tikrus sunkumus, kurie patiriami atskirose valstybėse. Dažniausiai įmonės patiriančios tam tikrų sunkumų e, valstybėse, kuriuose veikia, negali apeiti politikų, todėl mes turime suteikti įmonėms e, atitinkamą paramą, drąsinti jas, e, skatinti laikytis nuseklių sprendimų. Manau, kad tikrai susitarsime dėl to, kokiais būdais būtų geriausia teikti atitinkamą informaciją, kurią mes norime gauti ir kuri mums būtų naudinga. Todėl turime ruoštis intensyvioms dėryboms ir diskusijoms su tarybos atstovais. Aš tikiuosi svaraus jūsų indėlio rengiant šį pranešimą, po to turėsime balsuoti. Taip pat tikiuosi, kad busimuosiuose susitikimuose su šešėliniais pranešėjais sugebėsime pasiekti kuo platesnio kompromiso. Ačiū pirmininkas, dėkoju diskusijos dalyviams. Diskusijos vyko pakankamai įdomi ir sklandžiai. Dabar skelbime posėdžio pertrauką iki trečios valandos po pietų.